Hello, hello. Okay, okay, now it's okay, good. Um, um, good afternoon. Sveiki, e, susirinkę visi po pietų, po mūsų nedėlės pertraukos. E, sveikinuosi su ponia Elžbieta Bienkovska, Europos komisijos nare atsakinga už vidaus rinką pramonę verslumą ir MVI. E, tęsime mūsų struktūruotą dialogą e, taip pat ir apie nesnei priimtą DFP teisėkuros programą. Norėtume visų pirma ponė komisijos narė, aptarti tris klausimus, kurie mums e, šiame komitete yra labai įdomus. Visų pirma, bendrosios rinkos programa, konkurencingumas, e, tame tarpe mažų ir vidutinių įmonių konkurencingumas, o taip pat ir e, Europos statistikos dalykai. Mums e, Europos parlamente yra svarbu šiuose srityse dirbti, su tiesiekuros pasiūlymais. E, ko gero, mums tenka išskirtinė kompetencija šiuo klausimu ir tai iš tiesų mūsų atsakomybė. Kita problema e, - gynybos fondas, taip pat mūsų atsakomybės sritis. Drauge su kitais komitetais ir e, kosminės erdvės programa, tai nauja programa ir noriu Jūs pasakinti e, ją pateikus. Taigi trys klausimai. E, labai svarbu, kad e, vertėjai turėtų Jūs informuoti, kad trečią savaitę tęsiasi darbo ginčiai dėl vienašališkai mums E, primestų darbo sąlygų, nepaisant mūsų e, nuolaidų, e, administracija nedaro pastangų su jumis kalbėtis ir norim pasakyti, kad dėl to mes baigsime šiandien darbą lygiai 18.30. Žodis, ponė komisijos nariai. Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbimieji parlamento nariai. Ačiū, kad pakvietėte mane. Žinau, kad jums labai rūpė būsimųjų DFP kiek tai susijęs su jūsų komiteto e, kompetencijos sritimis. E, turiu pasakyti, kad aš e, gana smulkmeniškai pakalbėsiu apie gynybą, kosminės erdvės programą ir konkurencingumą. Bet pradžioj keletas bendresnių pastabų. Jūs žinote, kad visi biudžetai yra sunki problema, bet šiuo konkrečiu atveju susidurime su ypatingais sunkumais. Žinote, kad iš vienos pusės e, e, mes susidurėme su e, gana dideliais įplaukų praradimais, dėl to, kad juk ne karalystė pasitrauks iš ES. Antra vertus atsiranda ir nauji poreikiai, atsiranda naujos temas, kur, temos, kurias reikės finansuoti - migracija, saugumas ir žinoma gynyba. E, Taigi Europos komisijoje e, įtemptai dirbame, ieškodami e, europinės pridėtinės vertės, bet nesistengdami konkuruoti su nacionalinėmis išlaidomis. Tas pats pasakytina ir apie tai, e, apie ką aš e, konkrečiau kalbėsiu, apie gynybą, e, kosminės erdvės programą ir konkurencingumą. Žinote, kad pradedame ne nuo nulio, per keletą paskutinių metų gynybos bendradarbiavime, ypač pramonės rytyje, padarėme didelės pažangos. E, pradėjome pirmą kartą istorijoje skirti finansavimą e, 19 e, milijonų eurų trims metams, pradedant nuo 17 iki 19. E, čia reikia padėkoti ir parlamentui už jūsų pritarimą tam. Paskui pereitais metais e, birželio mėnesį pateikėme Europos gynybos pramonės plėtojimo programą. Vėl 500 milijonų eurų 18 ir 19 metams. Na ir dabar atrodo, kad yra pasiektas politinis sutarimas, taigi darbas su šiuo dokumentu baigtas, galime pradėti jį gyvendinti, jeigu aš teisingai suprantu. Taigi dėkojame e, jūsų komitetui už paramą, dėkojame pranešėjams ir šešėliniams pranešėjams, nes visi jie mums trilogė su e, taryba ir parlamentu labai padėjo. Kalbant apie kitą e, biudžetą, e, šioms iniciatyvoms e, teikiame daug didesnės ambicijas. Pereitą savaitę pranešėme apie 13 milijonų eurų Europos gynybos fondui. Tai šešis kartus daugiau negu kad dviem bandomosiams programoms ar projektams pagal e, dabartinę DFP. Ir čia vėlgi praeidame ne nuo nulio, e, turime šiokios tokios patirties, turime rezultatus, turime e, išvadas. Na ir e, dabar šis pasiūlymas pagal saugumo ir gynybos e, biudžeto eilutę, e, tai irgi naujas dalykas, nauja eilutė, mes papildomai dar skiriame 6,5 milijonų e, kariniam judumui. E, tikimės, kad tai e, padės paremti politinės ambicijas gynybos rytyje. ES skirus tuos pinigus taps ketvirtąją investuotoją Europoje pagal investicijų dydį e, toliau stiprinsime bendradarbiavimą gynybos srityje, na ir žinoma, paremsime visą e, šio sektoriaus e, gyvenimo ciklą, pradedant mokslo tyrimais ir baigiant pajėgumais. Taigi, pirmoji gynybos fondo dalis skiriama mokslo tyrimams 4,1 milijonų milijardų. Ir čia e, bus e, pilnai ir tiesiogiai finansuojama iš ES biudžeto. E, mes čia norime užpildyti technologinę spragą, padėti Europai tai padaryti. Kitas žingsnis tai gynybos pajėgumų stiprinimas 8,9 milijardų. ES E, finansuos 20 procentų, e, prototipų e, kūrimui 80 procentų ateis iš valstybių narių. Kiti šio fondo elementai 5 procentai biudžeto bus skirti paremti disruptyvinės technologijas. Čia reikės, kad bent jau trys įmonės iš trijų valstybių narių dalyvautų e, šiuose e, projektuose ir finansuosime tik tai tuos prototipus, jeigu valstybė narė įsipareigos galutinį produktą pirkti. E, mes ir toliau teiksime subsidijas, grantus, bet taip pat atveriame galimybę panaudoti prieš komercinius pirkimus nacionalinių lygių Kaip ir su e IDIDP e, bandome įtraukti ir e, MVI ir vidutinio kapitalizavimo įmonės. Čia, žinoma, kontekstas labai svarbus. Taigi bus skirtas ir specialus bonusas, ir specialus kriterijai būtent toms įmonėms. Mums labai svarbu teigiamai paveikti Europos vertės grandinę, taigi e, fondas skirtas ne vien didelėms e, valstybėms ir e, didelėms įmonėms, bet taip pat ir mažesnėms ir vidutinėms įmonėms. Toliau. Turėsime padidintą finansavimą ir vadinamiesiems PESCO projektams. Toliau e, kriterijai, kurie leistų dalyvauti, kitaip sakant, kas turėtų prieigą prie to fondo. E, mes e, remiame susitarimu dėl EDIDP su parlamentus taryba. Šias problemas ilgai aptarinėjome, galvojame, mūsų pasiūlymas yra gerai pasvertas, mes, pažiūrėjau, nesikišame į platesnį bendarbiavimą, pažiūrėjau, su NATO, bet mes turime užtikrinti, kad sąjungos saugumo interesai bus adekvačiai apsaugoti. Taigi aš lauksiu jūsų komiteto paramos šiai iniciatyvai, esame atviri ir pasiruošę e, pradėti jau dabar su naujaja dėrybininkų komanda tai aš esu tikrai jūsų paslaugoms. Antroji labai svarbi sritis yra kosminė erdvė. Prieš dvi savaitės komisija pristatė 16 milijardų eurų kosminės erdvės programą. Kaip žinote, prieš keletą mėnesių, prieš pusantrų metų pristatėme kosminės erdvės strategiją, o šiuo atveju uh, Ehm, išdėsime savo ambiciją ir viziją šioje strategijoje ir paremėme ją ehm, konkrečių pasiūlymų, kad ES išliktų e, pasaulinė lyderė kosmoso erdvės rytyje. 16 milijardų yra nemaža suma, nelengva buvo ją iškovoti. E, ten įeina ne vien tik tai lėšos e, kosminiams tyrimams, e, bet apskaitai kalbant, didelis pasiekimas tai, kad e, bendrasis biudžetas išaugo. Manau, kad galime didžiuotis tuo, ką pasiekėme įgyvendindami ES kosminės erdvės programas Kopernikus ir Galilėjo. Tai pasaulinio lygio infrastruktūrų pavyzdžiai ir uh, abi e, yra įgyvendamos laiku ir sutelpa į skirtą biudžetą. Tai yra labai svarbu. E, ateinantiems keliams metams mano pasiūlymas aiškus e, - testinumas, evoliucija ir prisitaikymas. Taigi, testinumas turime modernizuoti Galėjo Egnos ir Kopernikus egzistuojančią infrastruktūrą kosmoso erdvėje moderni infrastruktūra yra svarbiausias dalykas. Dėl Galilėjo ir EGNOS 9,7 e, milijardų eurų užbaigti infrastruktūrą, ją eksploatuoti ir parengti antros kartos įrangos įdėgymui. Mūsų tikslas sukurti konkurencingą Europos e, Sąjungos E, konkurencinį pranašumą, e, kuriant e, autonominius automobilius, o taip pat autonominę įrangą saugumo ir gynybos srityje. Toliau 5,8 milijardo Kopernikus programai, tai e, suteiks e, e, autonominius gebėjimus stebėti pasaulį, e, atsiranda ir naujas užduotys susijusios su Europos saugumu, žinoma, ir kovojant su klimato kaita. Tam bus pradėtos naujos misijos CO2 išlakų stebėsnos misija ir taip toliau. Dar kartą reikėtų čia pabrėžti, kad uh, Kopernikus programos duomenys e, bus laisvai ir nemokamai prieinami. Visas mūsų įmonės turi žinoti, kad mes e, suteikime joms e, laisvą ir nemokamą prieigą prie Kopernikus duomenų. Kitas mano prioritetas tai prisitaikymas prie naujos tikrovės ir šioje perspektyvoje kosminė erdvė E, turi prisidėti prie saugumo užtikrinimo. Čia bus dvi e, iniciatyvas 500 milijonų eurų. E, tai GovSatcom, tai vyriausybinių ryšių programa ir dar kitos programos. Taigi, kalbama visų pirma sutelkti ES paklausą e, raketoms nešėjams e, ir užtikrinti, kad Ariane ir Vigasi, būsimos raketos nešėjas, galėtų būti e, panaudojamos veiksmingai ir prisidėti prie šios infrastruktūros eksploatacijos. Taip pat galvojame apie tam tikras partnerystės, ypatingai disruptyvinių technologijų srityje. Na ir toliau bandysime parengti naują Europos kosminio erdvės požiūrį skirtą e, inovatoriams ir startuoliams. E, kosminio erdvės e, programoje mes taip pat siūlome šiek tiek patobulinti valdyseną, dalinantis mūsų atsakomybė šioje E, Prahoje esančią agentūrą vadinsime naująją agentūrą e, kosmoso erdvės, kosmos erdvės programoms. Kompetencijų e, santykio ir balanso nekeičiame, iš jokios institucijos kompetencijų neatimame. ES institucijos liks pagrindiniais partneriais programas įgyvendinant programas. Prahoje esanti agentūra tęs dabartinį darbą bet e, mes norime sustiprinti jos vaidmenį ypač e, saugumo reikaluose. Taigi tai tikslinė evoliucija, o ne revoliucija. Ir aš tikiuosi, kad galiu tikėtis jūsų paramos įgyvendant ES e, kosminės erdvės programas. Tiek kalbant apie biudžetą ir apie e, veiksmus, jie bus labai svarbus mūsų ekonomikai. Na ir paskutinė mintis, e, atsiprašau, kad kiek ilgokai kalbu. E, kalbant apie bendrosios rinkos programą, visų pirma, 25 metai bendrai rinkai esame pasimokę, kad E, bendroji rinka, e, vieninga rinka e, tobulėja, atsirandant naujiems reglamentavimo teisės aktams, bet labai svarbu yra įgyvendinimas, standartai, geriausia praktika, informacijos mainai, praktiniai patarimai ir konsultacijos įmonėms ir MVI. Taigi, ką tik paskelbėme naują vieningos rinkos programą, ten numatyta uh, visas spektras veiklų, e, o biudžetas tam skirtas bus 4 milijardai eurų. To centre, žinoma, parama MVI ir startuoliams, e, remiantis kozme programos patirtimi ir laimėjimais. Toliau e, vystysime Enterprise Europe tinklą, sustiprinsime jo teikiamas paslaugas, finansuosime vieningos rinkos taisyklių e, įgyvendinimo darbus e, e, bus finansavimas geresniai informacijai ir vartotojų apsaugos priemonėms, tame tarp ir produktų saugumui ir taip pat bus skiriamas finansavimas konsultavimui dėl, pavyzdžiui, vieningos skaitmeninės magistralės projekto. E, tai apims taip pat ir e, finansinės paslaugas ir vartotojų apsaugą. Ir visa tai vyks 4 e, milijardų eurų bendrosios rinkos programos rėmose. Dėkui, ponė pirmininkė, tiek norėjau pasakyti. Atsiprašau, kad kiek ilgai, ilgokai užtrukau. Ačiū gerbiamą komisijos narę. Dabar aš norėčiau suteikti žodį Ponas Krasnodėpski yra mūsų pranešėjas gynybos programų klausimų. Prašyčiau jums dabar, e, prašyčiau pasakyti. Ačiū gerbiamas e, komisijos, gerbiamo komisijos atstovė, ačiū pirmininkė, aš labai laukiu bendradarbiavimo su jumis. Aš supratau, kad Europos komisijos pasiūlymas tekstas vertinamas labai pozityviai, bet uh, Dabar matome, kad Europos komisija išlaikė Europos parlamento pasiūlymus pateiktus kitomis progomis. Be to vyko trijų šalių dėrybos ir gynybos programa išplaukė iš jų. Aš e, galiu pareikšti, kad yra daug projektų, kuriuos valstybės narės e, įgyvendina, įtraukdamos mažas įmonės. Ir e, tokiu būdu e, mažos ir vidutinės įmonės gali gauti daugiau reikšmės. Kitas dalykas - įvairios e, ministerijos, įvairius politiniai skyriai, pavyzdžiui, užsienio reikalų ministerijos gali prisidėti prie šio dokumento tobulinimo. Tačiau aišku, reikia nepamiršti, kad pasiūlyme yra nemažai ir negatyvių dalykų. Aš nelabai galiu suprasti, kodėl mes bandome viską spręsti iš karto. Ar nereikėtų eiti žingsnis po žingsnio? Vieną dalyką iš karto sutvarkykim, paskui kitą ir taip toliau. Taip mes aiškiau suvoksime, e, kaip realiai programas galima įgyvendinti. E, be to, jūsų pasiūlymu yra bandoma taisi, tarsi pakeisti tai, kas jau pradėta vykdyti. Įsibėgėjus procesų jį pakeisti nebėra lengva ir mes turėtumėm apie tai dažniau kalbėti. Ir jūsų pasiūlyme yra viskas taip pasakyta. Koks tikslus finansavimas? Uh, 60 procentų Europos komisija siūlo. Man atrodo, ko to nepakaks. Mesgi kalbame apie nepaprastai didelius, plataus masto projektus ir e, tokie finansavimo reikalavimai gali atgrasyti įmonės. Ir išlieka dar ir daugiau klausimų, kuriuos turėtume toliau aptarti kiek valstybės narės dalyvaus projektuose, kiek jos galės prisidėti prie projektų realaus valdymo. E, parengėme įvairias procedūras, kurios turi įtraukti abipusės. Taigi išlieka dar daug klaustukų. Bet pirmiausia, aš norėčiau paklausti, kodėl mes taip skubame, kodėl negalime palaukti. Ar nereikia pirmiau įvertinti, kaip funkcionuoja E, ta Europos gyn, e, programa. Aš manau, kad mes galėtumėm faktiškiau pasverti sprendimus, faktais pasverti pro, e, e, sprendimus ir išsiaiškinti, kurie iš jų yra verti finansavimo. Kitas dalykas, mes turime galvoti apie tai, kaip e, Europos gynybos fondą galėtumėm suderinti su kitomis programomis. Pavyzdžiui, investuokime į Europą programą. Gal galėtumėt plačiau apie tai papasakoti? Nes skirtingi finansavimo šaltiniai gali būti suderinti, žvelgime, žvelgime sinergijų ir aš manau, kad tada e, lėšų stokos problema bus išspręsta. Ačiū. Dabar aš suteiksiu uh, žodį į tre komiteto šešėliniams pranešėjams. Pirmiausia, FP atstovui. Pirmiausia, ponė Grostet. Mhm. Excusez-moi, je n'ai pas entendu mon nom, alors c'est pour ça que je ne prenais pas du tout la parole. Ačiū, aš negirdėjau savo pavardės, todėl ir e, nepradėjau kalbėti. E, Ačiū komisijos narė, ačiū, kad atėjot su mumis susitikti. Visuomet labai svarbu tiesiogiai su jumis diskutuoti e, esminėmis temomis. Aš norėčiau pasinaudoti progą ir jums padėkoti už, progą, už pagalbą, kurią jūs e, suteikėte visos komisijos vardu. E, jūs padėjote mums užbaigti per labai greitą laiką e, trilogo dėrybas dėl Europos gynybos sąjungos. Tai yra labai svarbu. Dėl gynybos. 13 milijardų biudžetas, kad galėtume gynybos pramonės interesus apginti ir taip pat, aišku, turime pagalvoti apie piliečių interesus, saugumo interesus, bet būtina pasverti ir biudžetinius apribojimus. Visam tam reikia geresnio koordinavimo. Bet nepamirškime, kad e, kai kalbame šią temą, valstybės narės pradeda iškart kalbėti apie tarp vyriausybinio principo taikymą. Kaip mes galėtumėm garantuoti bendrijos metodikos taikymą šio fondo valdymui? Tai yra realus klausimas. Kaip mes galėtumėm paskatinti valstybės narės, kad jos uh, panaudotų tai, kas yra finansuojama iš šio fondo. Uh, dėl uh, kosmoso reglamento uh, Reikia, kad ES taptų galingiausia, galingiausių subjektų erdvės politikoje, kosmoso politikoje. Mes turėtume kalbėti apie Europos e, valstybių vyriausybių indėlį, kurios galėtų prisidėti prie to, e, nes dabar kalbam apie ribotą biudžetą, 50 milijonų, jeigu neklystu, to nepakanka ir mes atsiliksime nuo amerikiečių technologinių požiūrių. Mūsų pačių programos nėra pakankamai ambicingos, man atrodo, kad matytai biudžetą reikia stipriai padidinti. Kitas dalykas - prieiga prie kosmoso, prie erdvės. Reikia, kad Europos komisija pasvertų institucijų e, pastangas ir galimybės ekonominių, užimtumo, strateginių požiūrių mes e, turime užsitikrinti Europos komisijos aiškę paramą institucijų e, prašymams, kad būtų galima įgyventinti numatytosius planus erdvės ir kosmoso struktūrose. Ačiū toliau ponas Rikiai. Jisai yra mūsų šešėlis pačiai. Aldė vardu. Dėkoju, dėkoju pirmininkė, gerbiama komisijos narė, ačiū Jums už pasisakymą. Dėl Europos gynybos fondo aš nekalbėsiu apie trišalėse dėrybose vykstančias diskusijas. Mes be to laukiame naujo pasiūlymo dėl gynybos fondo, kuris pratestų pirmosius veiksmus numatytus. Norėčiau pateikti Jums tris klausimus dėl naujojo pasiūlymo. E, vykdomoji agentūra fondo valdymui, jos atsiradimas, ar jis pakeis tarp vyriausybinės gynybos agentūros vaidmenį ir ar uh, atsiras konkurencija šioje uh, sityje ar ne. Kitas dalykas, tai ką sakė kaiminė mano. Yra visai lė numatomų priemonių, dėl kurių turėsime e, balsuoti, kad per pirmąjį svarstymą būtų patvirtintos nuostatos dėl fondo ir paskui e, po dviejų metų bus įvertinta, kaip veikia pirmieji planai. Ir aš noriu paklausti, ar galima kalbėti apie tarpinę peržiūrą ateityje. Taip pat norėčiau paklausti jūsų, kaip jūs matote sąryšį E, tarp e, Europos tinklų sujungimo priemonės ir Europos gynybos fondo. Nes matome, kad yra tam tikrų teminių e, sąšaukų ir yra tam tikrų pajėgumų sujungti abu dalykus ir tokiu būdu užsitikrinti pakankamą uh, biudžetą dėl kosmoso klausimų. Aš norėčiau pasidžiaugti komisijos poziciją e, dėl Galilėjo ir Kopernikus. Mes žinome, kaip valstybės narės veikia šioje srityje. E, gerai, kad užsitikriname specialų finansavimą, bet norėčiau grįžti prie to, ką sakė kolegė Grostet, nes reikia užsitikrinti ginti suverenumą kosmoso srityje. Ir taip pat matome, kad ne tik amerikiečių, bet ir kinų privatus sektorius atsiranda. E, paleidėjų programą mes turėtume geriau įgyventinti Europos Sąjungos. Thank you very much, colleague. I, I feel very sorry, uh, colleague. Labai ačiū. E, kolega Eduard Martan, jūs esate šešiems penšiais gynybos programos srityje, taigi žodis jums dabar. E, Gerbimas pirmininkė, aš visai nesijaudinu, bet e, aš įsigandau, kad jūs mane pamiršote. Bet viskas gerai. Taigi ačiū Jums. Dabar norėčiau pakalbėti apie E, klausimą e, ir norėčiau pirmiausiai išreikšti savo paramą vertėjams ir noriu pasakyti, kad Europos parlamentas neteisės demokratiškas taisyklės taiko, priversdamas, atindamas vertėjams teisę streikuoti. Ir Dabar dėl gynybos fondo. Tai yra naujas fondas ir mes turėtume galvoti apie vairias galimybės. Aš norėčiau padėkoti poniai Bienkovskai už jos žodžius dėl tinkamumo taisyklės, nes Žinome, kad kartais e, yra užmesgamos partnerystės su trečiosiomis šalimis ir aš e, norėčiau, kad mes žytume labai atsargiai į tai ir reikėtų e, pirmiausiai galvoti apie Europos teritoriją ir užtikrinti, kad Europos lėšos nefinansuotų tam tikrų kitų šalių pasiekimus technologinius šioje srityje. Ir mes net E, žinome, kad egzistuoja tam tikri principai dėl ginklų eksporto. Ir e, norėčiau e, paklausti kolegų šešėlinių pranešėjų, gal mes galėtume surašyti, surink, sudaryti sąrašą šalių, su kuriomis galime prekiauti šioje srityje ir su kuriomis ne. Jūs kalbėjote apie etiką, pavyzdžiui, žudantis robotai yra vienas dalykas, mes turime būti labai budrus ir užtikrinti, kad e, šio fondo lėšas nebus skiriamos tokiems e, renginiams finansuoti. E, dar vienas dalykas - Europos valdymo sistema jeigu fondas finansuos bendrą ES gynybos politiką ir mes turėtume galvoti apie tai, e, kaip Europos valstybės narės apsirūpins ginkluotę. 13 e, milijonų, milijardų atsiprašau, bus skirta šiam fondui. Mes turėtume skirti, kad pirmiausia tos lėšos būtų e, nukreiptos į vidaus rinką, į technologinę plėtotę pagal tinkamo uh, kriterijus, kad pirmiausia būtų galvojama apie 27 valstybės narės ir tik paskui galbūt apie trečiasias šalis. Dar vienas dalykas. Aš suprantu, kad tai nesusijęs su jūsų kompetencija, bet vis tik tai noriu pakartoti tai, ką jau sakęs anksčiau. E, mūsų sutartys, mūsų teisės aktai E, kartais baudžia mūsų įmonės. Mes žinome, kad 30 e, procentų sektoriaus e, turi būti užleista kitiems veikėjams vidaus rinkoje ir tai labai yra nepalanku mūsų pramoniai. Aš manau, galvoju, kad galbūt reikėtų pasigilinti tą sėtį ir galbūt kažką pakeisti, nes kitaip mes uh, galime nukentėti nuo konkurencijos iš Kinų ir JAV. Dėkuoju toliau. Kitas šešėlinis panšės, ponė Ševalie. ENF vardu, Liu Ševalie. Ir paskui perėsime prie kitų programų. Ponė Ševalyje. Dėkoju, pirmininkė. Gerbėme komisijos narė. Mes suprantame, kad reikia užtikrinti valstybių narių ginkluotojų pajėgų tarpusavio saveikumą. Ir žinome, kad Europa dažnai strateginės srityse, pavyzdžiui, atsilieka nuo JAV. Bet mes turime galvoti apie laisvą bendarbiavimą tarp valstybių narių. Nereikia siekti sukurti ES armiją Mes e, suprantame, kad komisija slepia tam tikrus politinius tikslus savo pasiūlymais, kurie padarys mus tarpusavyje e, vieniems nuo kitų labiau priklausomus. Ir e, žinome, kokie yra pasiūlymai pono Junkerio, bet manome, kad pagrindinis mūsų tikslas turėtų būti suverenumas laisvų tautų, suverenių e, tautų Europa. Toks yra mūsų tikslas ir mes turime bendradarbiauti tokiu būdu ir užtikrinti laisvą, savanorišką bendradarbiavimą karinėje srityje, bet kokie ketinimai praplėsti komisijos galės, kuris siekia padidinti finansavimą šiai sričiai, kenks valstybių narių e, galimybei savarankiškai apsispręsti ir taip pat reikia užtikrinti, kad nesipelnytų iš šių veiksmų trečiųjų šalių įmonės, kurios veikia Europos Sąjungoje. Dėl kosmoso programos jūs pristatėte Europos Sąjungos planus Ir aš norėčiau pasakyti, kad Europos Sąjungai gali iškilti rimtų problemų. Ir aš susijaudinusi esu dėl to, kad šis strateginis sektorius gali būti negyvybingas, jeigu mes nepatvirtinsime daugiametės strategijos. strategijos ir jūs nepasiūlyte nieko išskyrus dar e, eilinę entąją agentūrą sukurti ir tai paprasčiausia reikalaus e, dar daugiau biudžeto lėšų. Reikia. E, jūs pateikite porą pasiūlymų ir uh, reikėtų kalbėti apie ES raketas nešėjas ir Galileo sistemą aptarnaujančią Europos teritoriją. Ir geolokalizacijos e, sistemą reikėtų naudoti mums Europinę. Jūs kalbėjote šiek tiek apie kosmoso programą, bet dabar mes pradėsime uh, E, iš esmės nagrinėti šią programą ir pirmasis šešėlinis pranešėjas yra ponas Tošenovskis. Prašom. Dėkui, pane predsedo. E, Dėkui, pani komisarko, za. E, ačiū pirmininkė, ačiū komisijos nariai už tai, kad pristatė mums finansų sąrangą ir mintis, kaip finansuoti kosmoso erdvės programą. Tai iš tikrųjų yra viena iš mm, programų, kuri aktuali visoms valstybėms narėms. E, viena valstybė narė čia nieko nuveikti negali, visi turi dalyvauti. Pažvelgus, pa, pa, pa, pažvelgęs biudžetą, džiaugiuosi matydamas, kad Galileo Kopernikos atvejais e, matome biudžeto padidėjimą. Tai demonstruoja e, kosmoso erdvės programų svarbą, e, kuri jos prisėda prie ekonominės veiklos skatinimo ES. E, bandžiau surasti išsamesnį tų programų aprašymą, bet bijau, kad neradau. Tai ir klausimas tada e, GAS agentūrai įgyjant vis daugiausiai e, vis daugiau svarbos, jūs minėjote, kad keisite jos pavadinimą. Iš tikrųjų, tai gera mintis. agentūra yra nepakankamai finansuojama. O e, jai keliama vis daugiau ir daugiau uždavinių, vis daugiau reikalavimų. E, o tai, e, savame, aišku, reikalauja didesnių žmogiškųjų išteklių. Tai aš noriu paklausti, ar finansavimą tai agentūrai ketinate padidinti ar padidės ir darbuotojų skaičius, antraip atsiras kliūtis tolesniam, tolesniam augimui. Toliau, ponė komisijos narė, e, savai mes prantama, minėjo ir bendrosios rinkos programą e, skirtą mūsų įmonėms, visų pirma MVI EPP frakcijos vardu pranešimą čia rengia ponas e, Rubik, tai suteiksiu jam žodį. E, dėkoju visiems mums. Mano manimu svarbu suprasti, kad Europos jėga priklauso didelė dalim nuo to, kiek mes remiame savo MVI ir kaip mes vertės grandinėje e, būtent jų svorį padidiname. E, taip pat nuo to priklauso ir mokestinės įplaukos, o tai savaime suprantama svarbu siekiant socialinės Europos. E, jokios abejonės, kad tokiam tikslui visi mes pritarėme. Todėl MVI programa iš tikrųjų yra svarbus iššūkis, turime pademonstruoti, kad stengiamės e, paremti tas įmonės, kurios, kurios turi įvairiausių gerų idėjų, kad jos galėtų konkuruoti ne vien Europoje, bet ir pasauliniu mastu, kad kurtų darbo vietas Europoje, ypač tose šalyse, kur jaunimo nedarbas yra labai didelis. Aš manau, kad e, tokia VMI e, programa gali suvaidinti svarbų vaidmenį, e, kalbant apie gynybos fondą ir kosminę erdvę. Tai ir čia MVI inovacijų prasme gali daug nuveikti. E, e, galėjo, Kopernikos programos leido sukurti tam tikrus startuolių centrus, kurie ateityje padės, liet, padės ES vėl išsiveršti į lyderio pozicijas. Prieš keletą metų ji tokia ir buvo ir dabar jau seniai laikas, kad vėl sustiprintume savo pajėgumus. Ir būtent, kai kalbame apie naujasias valstybės narės, ten egzistuoja puikios galimybės techninis e, lavinimas, techninės disciplinos ten buvo visada gerai dėstamas, taigi ten yra daug naujų galimybių. Prezidentas e, e, Trumpas planuoja naujus karinius veiksmus kosmoso erdvėje, tas problemas turime kažkaip spręsti, eina kalba apie palidovų e, naikinimą kosmose, kaip e, pakengti palidovų ryšio sistemoms ir taip toliau. E, Europoje galime tokius klausimus spręsti, bet jeigu norime lyderiauti, turime daryti daugiau. Ir aišku, reikia galvoti ne vien tik tai apie biudžetą 2019 metams, bet taip pat ir apie visą daugiametę finansinę programą. Aš norėčiau raginti pono Buzeką užtikrinti, kad tie dalykai išliktų įtre komiteto kompetencijoje, nes vis tik kalbama apie pramonę visų pirma. Dėkuoju kolegai už pasisakymą. Dabar steksiu žodį kitiems kolegoms, kurie norėtų pasakyti. Visų pirma, ponė Nibler. Dėkuoju pirmininkė, komisijos narė, kolegos. Šiuo metu jokių pasabų nenorėčiau pateikti, tik tai noriu e, padėkoti Jums, kad pristatėte visas programas, tai geras pagrindas tolesnė mūsų darbui. E, porą klausimų turiu. Noriu susitelkti ties e, valdysenas dalykais ir struktūra. Jūs paaiškinote, kaip tai funkcionuos, sakėte, kad uh, bus daug organizacijų ir institucijų, kurios dabar, pavyzdžiui, e, dalyvauja valdant e, kosmoso programą. Visą tai e, sudėtinga yra ISA, EMSA ir kitos organizacijos bei agentūros. Na ir, kiek aš suprantu, jūs dabar ketinate naują valdymo struktūrą suformuoti Ir tai yra gera mintis, bet kaip jūs tai darysite? Ar tai bus nauja agentūra, kuri bus atsakinga už kosmoso erdvės programas? E, kokios bus e, tos e, agentūros kompetencijos, ar ji perims kitų dabartinių agentūrų tam tikrus įgaliojimus ar veiks kažkaip kitaip. Apie tai esame jau kalbėję, bet gal jūs paaiškintumėte, kokia yra jūsų vizija, ką, kas turėtų būti padaryta ir e, praktinio darbo prasme, ką reikėtų nuveikti. Tada mums būtų lengviau viską įvertinti. E, kitas klausimas yra dėl sinergijų e, tarp civilinio ir gynybos sektoriaus E, žinoma, e, pati mintis yra tokia, bet kaip e, struktūruosime tą darbą. Kolegos jau užsiminė apie tai, kalbėdami apie finansavimą. Ir manyčiau, kad reikėtų ir yra galimybė nuveikti daugiau tų sektorių labui ir aš manau, kad DFP tai turi geriau atsispindėti negu kad praeitie. Ačiū kolegijai, nematau daugiau norinčių kalbėti, tai pratesi tai, ką sakė ponė Nybler prieš keletą sekundžių. Mano akim žiūrint, būtų labai svarbu skatinti mūsų Europinę kosmoso erdvės strategiją. Tai svarbu ypač jaunai kartai, jeigu lyginsime padėtį ES su kitom šalim, ypač su Kinija, tai tokios strategijos plėtra būtų labai svarbi, svarbi visai mūsų pramoniai. Tai e, viena problema, vienas klausimas, na, o kitas klausimas yra naujoji e, bendrosios rinkos programa MVI. E, per pastarosios dešimt 15 metų stabilumą mums užtikrino kozme programa. E, ir tos mažos ir vidutinės įmonės puikiai žinojo, kas vyksta. O dabar požiūris yra naujas. Tai e, ką galėtumėte patarti, ponė komisijos narė, milijonams mūsų MVI, ko jos gali tikėtis, kaip ta naujoji programa bus finansuojama. E, jie ja, Joms e, nebuvo sunku pasinaudoti e, programą. E, tose įmonėse paprastai dirba nuo 10 iki 20 darbuotojų. O dabar, galvojant apie naują finansavimo būdą, ko jos gali tikėtis. Tai labai svarbu milijonams tokių įmonių. Daugiau nematau norinčių kalbėti, tai aš norėčiau paprašyti jūsų atsakyti į klausimus dabar. Ačiū pirmininkė. Ačiū už visus komentarus. Bendrai buvote palankiai nusiteikę. Aš suprantu, kad kai kurių klausimų išlieka ir neiškumų išlieka. Aš kalbėjau labai bendrai. Pavyzdžiui, dėl, dėl kosmoso struktūros apie tai aš jums daug negalėjau pakalbėti, nes tik ateitie mes kalbėsime apie biudžetą šiai sričiai. Esu labai pasirengusi uh, apie tai dabar kalbėti. Taigi pirmiausia, gal du ar trys iš jūsų klausėte, kodėl mes taip greitai, kodėl taip skubame, kodėl taip greit priimam sprendimus. Tai yra bendresnio pabudžio klausimas. Aš esu tikra, kad jeigu pažiūrėtumėte ankstesnės kadencijas, tai e, pamatytumėt, kad biudžetą jie norėjo pradėti įgyvendinti nuo sausio pirmos dienos, nuo biudžetinių metų pradžios. Taip. Uh, Jeigu tai būtų, tai 2020-2021 metų sausio pirmą dieną mes pradėtumėm viską įgyvendinti ir visi pasiūlymai būtų parengti tuo pačiu laiku. Todėl mes taip ir skubame. Mes e, turime numatę vidutinės trukmės peržiūrą, pasiūlyme tai yra labai aiškiai parašyta, tačiau svarbiausia, jeigu mes nepadarysime dirbti pakankam, nesugebėsime dirbti pakankamai greitai, pavyzdžiui, gynybai, tai e, turėsime numatyti naujas finansavimo galimybės iš kito biudžeto 2021 metų. Žinau, kad mes skubame, <clears throat> neturime dar praktinės patirties, nors daug diskusijų apie programą, daug dėrybų dėl programos vyko ir tai mums buvo labai svarbu. Bet aš manau, kad suprasti, kodėl mes tokį tempą pasirinkome, yra įmanoma. Svarbu turėti reglamentus, turėti biudžetą, kad kai pradėsime svarsyti dėl naują daugiametę finansavimo programą MFF nebūtų prarastas pagreitis. Aišku, vidutinės raipės laikotarpis numatytas, planai yra aiškus, remiamės dabar sukauptą informaciją Aš e, žinau, kad mes nuolat kaupiame vis daugiau ir daugiau patirties. Kiekvieną savaitę iš e, dabartinės Europos gynybos programos mes galime pasimokyti. Bet ta programa yra visiškai nauja, visai naujos priemonės ir visos institucijos, valstybės narės ir įmonės turi prie to prisitaikinti. Europos komisija daro viską, ką gali. Dėl bendro finansavimo ir skirtingų bendro finansavimo proporcijų. Ponas Krasnodenskis kalbėjo apie 60 procentų. Aš galėčiau tik tai galbūt paaiškinti, kad finansavimas bus visapusiškas. E, bent jau pirmajame etapui, mokslinio tyrimo etapui, kol bus sukurtas prototipas, 20 procentų bus skirta prototipo etapui, 80 procentų paskutiniam etapui, po to, kai e, prototipas bus sukurtas. Tokie skaičiai yra numatyti pasiūlyme - 100 procentų, 20 procentų ir 80 procentų. Man atrodo, kad dar išlieka pakank... pastebėjimas, kad resursai, resursai yra riboti. Pagal dabartinę daugiamentę finansavimo programą e, gynybos sektoriui nėra skirta milžiniška suma. Ką mes galime padaryti su tais pinigais? Mes turime kalbėti apie bendradarbiavimo gerinimą, efektyvumą, novatoriškas technologijas. Šioms trims kitims sritims skiriame daugiausia dėmesio. Ir valstybės narės tam pritarė, ir pramonės atstovai tam pritarė, net ir tas 20 procentų prototipo etapų yra visai sveikintinas. Aš nežinau, kokie bus e, dėrybų rezultatai, bet e, aš manau, kad turėti 13 milijardų eurų E, ir 900 e, milijonų kaip dabar e, nėra tas pats. Skiriasi tie skaičiai ženkliai. Kaip veikia erdvės kosmosos ryties įmonės? Pirmiausia, turi būti laikomasi rinkos taisyklių, galvoju apie viešųjų pirkimų direktyvą. Aišku, yra ir saugumo aspektai labai svarbus, kuriuos su valstybės narėmis plačiai aptarėme. Bet visos įmonės turi dalyvauti finansavimo konkursuose dėl PESCO projektų. Mes labai glaudžiai bendrariuojame su Frederika Morgerini, dabar su transporto komisijos nariu, komisijos nare Bulls. Labai svarbu, kad programos būtų nuoseklios Todėl mes siūrome, kad bendra finansavimo dalis būtų padidinta 10 procentų, jeigu projektai priklauso peskos ryčiai. Norime suteikti daugiau paskatų tiems, kurie siūlo projektus pagal PESCO sistemą. Dėl valstybių narių. Grostet pateikė klausimą, kodėl pasiren... nepasirenkamas bendrijos požiūris, kodėl reikėtų siekti kvalifikuotos daugumos. Mes dirbame dėl mano minėtojų tikslų - bendradarbiavimo, efektyvumo, ES e, viešųjų pinigų e, vertingumo padidinimo, kad didesnė pridėtinė vertė būtų sukurta. Bet viskas yra valstybių narių rankose, jos nusprendžia dėl prioritetų, dėl gebėjimų, gebėjimų plėtros plano. Vėlgi tai yra neatsiejama nuo Frederikos Mogherini veiklos. Pačios valstybės nuspręs ir dėl konkrečių projektų. Aš gal čia šiek tiek peršoko kai kuriuos klausimus, bet aš norėčiau pakalbėti apie Europos komisijos programą. Europos komisija numato tiesioginį valdymą. Ji pati tą turėtų daryti, bet prieš tai komisija projektą turės įvertinti. Ir, o sprendimų prieimimas yra valstybių narių rankose. Gebėjimai, prioritetai priklauso valstybių narių galiai įgaliojimams. Dar vienas dalykas, tokiu būdu mes norime užtikrinti, kad būtų įgyvendintas jūsų minėtasis bendrijos požiūris dėl Europos gynybos agentūros vaidmens, kurgi aš čia užsirašiau. Bus užtikrintas labai tvirtas bendradarbiavimas su agentūra, Europos gynybos agentūra suvaidins labai svarbu vaidmenį, padedant valstybėms narėms apsibriežti prioritetus. Be to, ji padės įgyvendinti projektus. Bus projektų vadybininkė, jeigu galime tai pasakyti. Kaip žinote, ES pinigai turi būti tvarkomi pagal ES taisyklės. Ir Europos komisija, ne aš, o, o tie, kurie mane pakeis per kitą kadenciją, bus atsakingi už tų pinigų valdymą. Jie turės elgtis atsakingai dėl vidutinės trukmės laikotarpio. Išimtys. Buvo du labai svarbus klausimai. Per trilogus labai daug laiko buvo skirta šiai temai. Turbūt žinote, kad aš visuomet laikiausi pozicijos, jog ES pinigai turi būti skiriami ES įmonėms, bet šiame sektoriuje tą padaryti nėra labai lengva. Yra labai daug įtakos iš trečiųjų šalių. Pramonė e, net teikia klausimus, kaip galime bendradarbiauti, e, kai mes neatsiejama esame e, užmesgę kontaktus su trečiosiomis šalimis. Europos parlamentui e, apsispręsti buvo labai sunku. E, Diskusijos truko gal devynės valandas, kol šis klausimas buvo visiškai išnagrinėtas. Ir dabar yra numatytos dvi išlygos. Pirmiausia, įmonės esančios Europos Sąjungoje, bet nekontroliuojamos Europos Sąjungos galės dalyvauti. Ir kitas dalykas, tos įmonės turės būti Europos Sąjungoje, bet jos nėra visiškai Europos kontroliuojamos. Tokios dvi kategorijos įmonių išskiriamos. Visos jos turi teikyti, tenkinti tris labai griežtas sąlygas. Tiekimo saugumas, e, konfidencialios informacijos apsauga ir visko, kas su tuo susiję apsauga. Ir intelektinės nusavybės teisės turi būti paliekamos Europai. Lygiai tokios pat sąlygos taikomos, e, kaip ir visose kitose valstybėse narėse, bet kurioje pasaulio dalyje. Jeigu gynybos rinkos e, susijęjamos su kitomis rinkomis, kitų valstybių rinkomis. Man atrodo, kad viskas yra gerai pabalansuota. Taip galima numatyti gerą ES valstybių bendradarbiavimą su NATO. Kai kurios NATO valstybės nepriklauso ES, pavyzdžiui, Junktinės Amerikos valstijos ir Kanada. Praėjusią savaitę aš dalyvavau e, NATO Šiaurės Atlanto tarybos posėdėje ir viską jiems aiškinau. Sąlygos visiems bus taikomos vienodos. E, tos įmonės turės tenkinti tokias pat, tokius pat reikalavimus kaip ir Europos įmonės. Dėl agentūros buvo pateikta kelas klausimų. Pirmiausia, bendro pobūdžio pastebėjimas. Noriu čia būti išgirsta. Nekuriame naujos agentūros, tikrai ne. Turime dvi institucijas - Europos kosmoso agentūrą, erdvės agentūrą ir GSA Prahoje, Europos agent, saugumo agentūra. Mes norime uh, kad būtų standartizuota valdysena, nebebus jokių naujų agentūrų, jokių kompetencijų perkelimų. Kaip aš jau sakiau, vyks evoliucija ir mes visi turėsime prisitaikyti prie naujų aplinkybių. Europos komisijai tenka žymiai daugiau atsakomybės negu anksčiau, e, bet daugiau nieko negalime pasakyti. Aišku, mes visi žinome, e, kad jėsa Bravoje agentūra yra ypatinga, kalbu apie atlyginimus ir uh, E, veiklos kaštus. Žinau, kad šiuo metu padėtis labai sudėtinga, agentūros biudžeto didinti nedidin, nenumatome, bet ketiname pagal programas uh, skirti žymiai daugiau lėšų einamosiams išlaidoms. Taigi bus galima numatyti, padidinti atlyginimus ir visas kitas einamasias išlaidas Prahoje. To space, yes. Um, uh... Very, clear... Dar vienas dalykas. Noriu aiškiai ir bešališkai pasakyti. Nuo pat kadencijos pradžios aš laikausi pozicijos, kad Europa turi turėti autonomišką prieigą prie erdvės. Taigi reikia turėti uh, Europos e, e, paleidimo, raketų paleidimo sistemas. Tam reikės dviejų sąlygų. Turime sutelkti visus prašymus paleidimo įrangą ir Ariane 6 ir kitus. Ir da, kitas dalykas. Pristaikyti turėsime E, struktūras esančias ant žemės. Visą tai pasiūlytume numatytą. Uh, Mr. Martin, of course, I, as almost always, I agree with you. Uh, if, um... <laughs> Aš su jumis, aišku, sutinku. Aš labai aiškiai pasakiau, ES pinigai turi būti skiriami Europos įmonėms. E, jos turėjo pašalinti technologinius skirtumus, turime siekti naujovių. Jeigu kūrėme naujas technologijas, tai net trečiosios valstybės turi jomis naudotis, negalima jų perleisti. Apie programos tikslus turėtumėm daugiau pagalvoti. Jeigu pinigai panaudojami neteisingai, mes turime išsireikalauti, kad jie būtų gražinti Man atrodo, kad vėlgi, galbūt tai ne mano asmeninis pastebėjimas, bet gal, gal ir komisija visa taip masto. Jūs ir mes, jūs kaip busimieji Europos parlamento nariai, turim pradėti galvoti apie naujas konkurencijos taisyklės, nes apie tai dabar būtina daug kalbėti. Ir aš visiškai su jumis sutinku. Be abejo, darysime viską, ką galime, kad tos dvi išlygos pagal tris griežtas sąlygas būtų taikomos, Turime apsaugoti technologijas, turime visus Europos pasiekimus su tais pinigais išsaugoti, bet konkurencijos taisyklės galbūt reikėtų iš naujo aptarti, nes jos netitinka to, kas vyksta Europoje ir visur kitur. Bet kaip aš jau sakiau, šis sakinys yra labiau mano asmeninė pozicija ir tai yra mano atsakomybės klausimas. Dėl govsat.com buvo pateiktas klausimas. Tai eina į mūsų erdvės programą. Mes kalbame apie labai glaudų ryšį su gynyba. Biudžetas yra visiškai lankstus to klausimu. Aš jau sakiau, kad naujoje kosmoso programoje bus numatytos naujos eilutės greta klimato eilutės. Saugumo klausimas yra visiškai naujas kosmoso veik e, srityje mums. to find myself in those notes, but I think uh, On um, governance, uh, I think I said, there will be, uh, of course, we are, this, uh, we are... Dėl valdysenos, man atrodo, kad mes vykdome labai konstruktyves, geras diskusijas su Europos e, kosmoso agentūra. Ji turi prisitaikyti prie naujos, naujų aplinkybių. Jiems reikia mūsų, mums reikia jų. Europoje nėra jokios kitos institucijos, kuri turėtų sukaupusi tiek patirties ir žinių. Ji e, gali tvarkyti mūsų programų įgyvendinimą ateityje, ji gali valdyti pinigus, taigi nekalbama apie revoliuciją, kalbama apie evoliuciją. Dėl kosmės. Manau, kad čia yra nesusipratimų. Aš manau ir žinau, kad pavadinimas bus pakeistas, bet programa bus tokia pati kaip Kosme S. Milijardas eurų bus skirtas. Iš tų keturių milijardų bendros rinkos programai milijardas, lygiai milijardas bus skirtas tokiai pat programai, kokia buvo anksčiau. Aš pati dėl to kovojau. Aš nenoriu pasigirti, kad čia mano nuopelnas, bet aš nuo pat pradžio žinau, kad ta programa labai svarbi Ji yra neatsiejama nuo horizonto, labai komplikuotų tyrimų. Europos įmonėms ji bus naudinga ir Europos įmonės ją labai palankiai vertina. Taigi aš su savo tarnybomis labai aktyviai kovojame, kad tokia programa išliktų. Negalima, kad ji dinktų ar būtų išskaidyta įvairioms rytims. Programa išliks. What else? I, did, I think this. Viskas, man atrodo. Uh, Madam Commissioner, enormous. Gerbiama komisijos narė, nepaprastai daug temų, programų vienos komisijos narės rankose. Jūsų generalinis direktoratas labai didelis. Labai jums ačiū už bendradarbiavimą. Labai atsiprašau dar trumpai, sako komisijos narė. Prisiminiau kad buvo pateiktas klausimas dėl karinio judumo ir e, sąryšis bendradarbiavimas. Mes nuolat e, su komisijos nare Bults dirbame šioje srityje ir kas svarbiausia yra dabar tiek Europos komisijai, tiek girdime pasiūlymų iš valstybių narių. Tai yra kelių tinklas, e, turėtų būti sukurtas, kuriuo galėtų judėti karinės pajėgos Tai tiek dabar. Thank you. So um, I can only congratulate you for all your work. Galiu tik tai pasveikinti jūs e, atlikus tiek daug darbų. Ir tikrai tai labai svarbu mūsų realiai ekonomikai. Nes svarbiausia mums yra tikrai realioji ekonomika. Dėkoju bičiuliai, dėkoju Jums, gerbė komisijos narė. Mes rengėme pranešimų projektus Liepos mėnesį. Jie bus parengti, mes esame pažadėta ir mūsų komitetas su jūsų direktoratu esame pasirengę bendradarbiauti ir su jumis asmeniškai tai mums labai labai aktualu. Dėkuoju dar kartą. Ačiū. Tikrai labai e, laukiame skubių rezultatų. Aštuoni mėnesiai lieka baigti daryboms. E, pirmininkaujant Rumunijai, bičiuliai, Austrijai ir Rumunijai. Kitas darbo tvarkės klausimas yra nepaprastai įdomus, bent jau man. Tai yra praktinis seminaras Brexitas ir informacijos ir komunikacijų technologijų politika. Jūs e, gal jau gavote skaidrės, jeigu ne, po kelių minučių jas gausite ir mes sulaukėme uh, nuostabių svečių, kai kurie iš jų yra iš salų, <laughs> tiksliau iš salos vienos, ne iš Junktinės karalystės, bet kalbu apie e, Šoną Kelį. Gerbiamas bičiulė, aš labai norėčiau paprašyti jūsų pirmininkauti šiam seminarui, kuris labai svarbus ir mes kalbėsime apie tai, kaip Brexitas gali paveikti informacijų ir komunikacijų technologijų politiką. E, ir kaip atrodys 27 valstybių narių Europos Sąjunga šio požiūriu. Tai gerbiamas e, kolega Šonkelį, kviečiu Jūs į salės priekį. Thank you, Jesse. Pleasure to take your place. Try and fill those big shoes. Great, you are great. Not at all. Pleasure. Great to represent. Okay, ladies and gentlemen. Ponios ir ponai, man labai malonu e, pavaduoti mūsų gerbiamą pirmininką e, Jeržį Buzeką ir pirmininkauti e, šiam svarbiam susitikimui, kuriame kalbėsime apie Brexitą ir informacijos ir ryšių technologijų politiką. E, nėra tikriausiai galimybių dabar išvengti šio klausimo, nors rezultatas galutinis dar neaišku. Mes turime keletą labai svarbių svečių, kalbėtojų, kurie pasisakys maždaug po 10 minučių jiems skirsime ir kaip visuomet turėsime galimybę mes, parlamento nariai, pakomentuoti kai ką arba pateikti klausimus. E, pusantros valandos maždaug turime šiam klausimui. Pasižiūrėkime, kaip mums seksis dirbti. Pirmasis šią popietę kalbės J. Scott Markus, kuris pristatys bendrą vaizdą, kaip gali paveikti IKT sektorių Brexitas. Skotas Markus yra Briugelio idėjų centro uh, E, vyresnysis e, ekspertas. Jisai taip pat dirba kaip nepriklausomas konsultantas e, tokiuose srityse kaip elektroninės komunikacijos. Jis yra parašęs nemažai dokumentų, knygų, taigi yra tikrai labai patyręs ir jisai bus mūsų pirmasis kalbėtojas šiandien po pietų. Prašom. Dėkuoju, gerbimas pirmininkė. Aš e, bandysiu gal sukurti kontekstą ir kitiems kalbėtojams. Pakalbėsiu plačiau apie situaciją, apie kontekstą. O paskui kiti prelegentai tikriausiai konkrečiau pakalbės apie mokslinių tyrimų politiką, apie tam tikrus reglamentavimo dalykus. E, atrodo, kad skaidrės jau matosi. Taigi pradėkime. Jungtinė karalystė turėtų pasitraukti iš ES kitų metų kovo 29 dieną ir poveikis bus gana nemažas. Jungtiniai karalystiai pačiai tai atsilieps galbūt ne tiek e, Europos Sąjungai 27 valstybių narių, bet mes kaip tik ir kalbėsime apie 27 valstybių narių Europos Sąjungai. Reikia kalbėti apie keletą elementų. Pirmiausia, sumažės kontaktų galimybių tarp mokslininkų, novatorių e, Europos Sąjungoje 27 valstybių narių. Antras dalykas - politikos e, sprendimų prieimėjų bendruomenė, e, reguliavimo veikėjų bendruomenė turės mažiau ryšių ir taip pat bus mažiau masto ekonomikos ir mažesnė apreptis pastraukus Britanijai. Ir aš pakalbėsiu E, išsameu apie kiekvieną iš tų sričių, kai pasirodys skaidrės. Tai, kaip vyksta Brexitas, e, sąlygos ir poveikį. E, Šiandien dažniau, dažnai kalbam apie tai, ar bus pasirinktas Norvegijos ar Kanados kelias mes žinome, kad tos galimybės gali pasireikšti dar ir kitaip. Jūs tikriausiai visi skaitote laikrašius ir niekas nežino, koks bus galutinis sprendimas. Viena galimybė yra tokia, kad iš viso Junktinė karalystė gal nuspręs nepastraukti. Tai yra nedidelė tikimybė, kad tai bus, bet e, negalima atmesti jos. Taip pat atrodo, kad e, ji prisijungs prie Europos ekonominės erdvės, nors tikimybė nedidelė, bet kas žino. Ir galbūt bus ryšiai panašus kaip dabar ES su Šveicarija. Tai yra, bus apsiribota e, laisvosios prekybos susitarimais. Uh, jeigu bus pasirinktas Kanados kelias, o kitas dalykas, e, Junktinė karalystė pasitrauks staigiai be jokio sus, susitarimo su ES ir kiekvienas tas scenarius turėtų skirtingą poveikį. Pavyzdžiui, jeigu Norvegijos variantas būtų pasirinktas, tai nepasikeistų daug kas. Mes esame atlikę prieš metus analizę parlamentui tokią pateikę Galbūt atsirastų tam tikrų skirtumų dėl reglamentavimo ir politikos priemonių. Pateiksiu greitai keletą pavyzdžių. Pavyzdžiui, tarp tinklinis ryšys, o kitas asmens duomenų perdavimas. Abi tos sritys būtų paveiktos, aišku, yra ir kitų, bet tai yra akivaizdžiausi pavyzdžiai. Sritis, kurioje yra daugiau lankstumo, yra susijusi su mokslinių tyrimų politika per programą Horizontas 2020 atliekamas pirmiausiai koordinavimas. Ir ta programa atvira ne tik valstybėms narėms, bet ir Europos ekonominės erdvės narėms. Kaip kad, pavyzdžiui, Norvegijai. Ir visos e, tos šalis dalyvauja taip pat ir e, dvišalių susitarimų su Šveicarija palaikomi ryšiai, nors ji nepriklauso Europos ekonominiai erdvėjai Ir taip pat atvira ši programa tokiam šalims kaip Izraelis ar besivystančiam šalims. Izraelis neturi e, specialių kokiu nors ryšių su ES, bet tai yra e, tam tikrų požiūrių asociuota šalis e, programos Horizontas 2020 kontekste. Taigi, e, aš pateikiau Jums porą pavyzdžių e, tarptinklis ryšys ir asmens duomenų perdavimas. Iki šiol ne karalystė laikėsi pozicijos, kad tarptinklinis ryšys be pokyčių bus tvarkomas po breksito ir daug operatorių tinklų sako tą patį. Ar taip iš tikrųjų bus, labai sunku dabar pasakyti. Ką gali jungtinė karalystė kontroliuoti, tai yra e, vidaus sąlygas, bet negali jį kontroliuoti didmenių mokėjimų tarp tinklo operatorių. Ji negali įvesti viršutinių ribų, operatoriams 27 Europos Sąjungoje, kai e, Britanijos piliečiai naudosis tarp tinklinių ryšių ir atvirkščiai. Taigi mokėjimų klausimas, sąnaudų klausimas e, gali būti problema, jeigu sąnaudos e, viršys kainą. Ir jeigu atsiras sudarys tokia situacija, kai nebus reguliuojamos dėmes kainos, tai problema gali tapti rimtesnė. Pavyzdžiui, tokios įmonės kaip Vodafonas gali internalizuoti savo sąnaudas, o kitais atvejais tai yra neįmanoma. 27 valstybių ES turės e, kur kas didesnės gerybinės galės negu Karalystė dėl tarptinklinio ryšio. Uh, ir galiu pasakyti, kad problemų tikriausiai 27 šalims bus mažiau, e, naudojant tarp tinklinių ryšių Junktinė karalystė, negu atvirkščiai dėl tų stipresnių darybinių galių. Nes dauguma operatorių dėl jų galės užsitikrinti nes e, normas pakankamai palankės, bet kol kas neaišku, kaip iš tikrųjų bus, pamatysime. Dabar jau skaidrės galime matyti, taigi, eikime į priekį. Dar Vienas klausimas, kurį norėjau paminėti, yra duomenų perdavimas. Pagal bendrai duomenų apsaugos reglamentą asmens duomenys gali laisvai būti daugmaž perdodami tarp valstybių narių ir Europos ekonominės erdvės narių, bet trečiom šalims taikomos e, specialios taisyklės kitos e, reglamento dalys. Saugaus uosto statos, kurios buvo istoriškai taikomos jungtinėje, jungtinėje, JAV 2015 metais Teisingumo teismo buvo atšauktos. Ir atsirado taip vadinamas privatumo skydas tarp ES ir valstybių narių. Ir tikriausiai ir, ir JAV. Ir tikriausiai jūs žinote, kad kol kas uh, E, egzistuoja nemažai riziko šioje srityje, rezultatas ir poveikis nėra aiškus. Tačiau galima taip pat sakyti, kad kai Junktinė karalystė išstos iš ES, galima tikėtis ko nors panašaus. Ir Europos teisingumo teismas gali kelti panašius klausimus, panašiomis aplinkybėmis ir um, žvalgyba nėra labai skirtinga Junktinė karalystė nuo e, JAV, taigi gali atsirasti tam tikri reikalavimai. Dar vienas dalykas - reglamentavimo aplinka. Ponas Jūrievičius, trečiasis kalbėtojas, svečias kalbės apie tai, bet e, reguliavimo ekspertizė vaidina nemažą vaidmenį, kuriant teisės aktus elektroninių komunikacijų srityje ir pru, bus praras atrasta nemažai galimybių. E, dabar dirbama BEREK organizacijoje ir kitur, pavyzdžiui, dėl elektroninių dažnių ir tų galimybių nebebus jungtinė karalystėje. Berek leidžia stebėtojo teisėmis dalyvauti trečiosiam šalims. Pavyzdžiui, Šveicarijai visi sutinka, kad tai yra neblogai. Dialogas yra įmanoma, nors bėgant laikui e, reguliavimo sistemos e, pradės skirtis. Toliau mokslininkai, inovacijų taikytojai. Jūs tikriausiai žinote, kad inovacijų srityje Junktinė karalystė yra viena iš lyderių, pavyzdžiui, dirbtinio intelekto srityje. Ir jeigu bus prarastas koordinavimas veiksmų, tai tai pasijus labai skaudžiai. Anksčiau daug koordinavimo buvo atliekama per horizontą 2020. Taigi yra galimybė uh, trečiosiam šalims pagal horizontą 2020 dalyvauti veiksmuose. Uh, pagal visus scenarius, e, išskyrus galbūt ekstremaliausią to kietojo breksito, kai nebus sutarimo, yra galimybių bendradarbiauti tarp e S27 ir Junktinės karalystės. E, forma breksito labai stipriai įtakos poveikį Jeigu Norvegijos kelias būtų pasirinktas, tai nedaug kas pasikeis, bet kiti scenarijai reiškia, kad e, reguliavimo aplinka šiek tiek pasikeis. IKT ir reguliavimo kontekstas e, per e, horizontą 2020 gali būti reguliuojama. Tai yra viena iš galimybių. Mano laikas baigėsi, taigi tiek. Dėkui. Daug erdvės čia diskusijoms, puikiai laikėtės skirto laiko, e, iš tikrųjų, rodote pavyzdį Europos parlamentui, pirmininkaujančiam ir dėl ko jaudintis. E, antras mūsų prelegentas, Bas Kotering, e, jis kitą poveikį aptars, kurį pajusime išstojus iš ES jungtiniai karalystiai. E, jis yra IRT politikos e, mokslininkas TNO. Dėkuoju, ponė pirmininkė, labai ačiū, kad leidote pasakyti keletą žodžių tą svarbę temą. Ketinu šiek tiek pašnekėti apie Junktinės karalystės pozicijas e, skaitmeninėse inovacijose ir kokį poveikį Brexitas tam galės turėti, galėtų turėti. Pirmoji skaidrė, tai aš tiesiog čia e, susumuoju tai, apie ką ketinu pakalbėti. Pradėsiu nuo jungtinės e, pozicijos dėl skaitmeninių inovacijų, paskui paminėsiu keletą e, veiksnių, kurie prie to prisideda. Tai yra startuolio ekosistema, toliau IRT mokslo tyrimai ir technologijų plėtra Junktinėje karalystėje, paskui pakalbėsiu apie elektroninę priekybą ir platformas. E, ir paskui pabandysiu aptarti poveikį skaitmeniniai bendrai rinkai, palikdamas laiko šiek tiek ir diskusijoms po to. Kągi, E, iš, iš tos skaidrės iš esmės viską ir galime pamatyti. Iš esmės pasaulio mastu Londonas yra po Silicio slėnio ir New Yorko yra trečioje vietoje, kai kalbama apie technologijų centrus. E, Europoje Londonas yra čia toliausiai pažengęs, yra ir kitų miestų - Berlynas, Amsterdamas, Paryžius. Europoje, bet kalbant apie finansavimą, prieigą prie rinkų, Londonas tikrai pirmoji vietoje, taigi yra pasaulinis žaidėjas ir tai yra labai svarbus aspektas, kad mes turime prieigą prie šio centro, e, kol Junktinė karalystė yra Europos Sąjungoje. Aišku, e, Londonas taip pat ir kūrybinis, ir finansinis centras, ir tarptų dalykų yra stiprios sąsajos. Na ir kitas dalykas, e, ko gero, pats svarbiausias, kad e, Londonas ir dėl anglų kalbos, ir dėl panašios kultūros yra tam tikri vartai iš ES į JAV. Eina kalba, aišku, taip pat ir apie rizikos kapitalo ir technologijų inovacijų prieinamumą. E, čia tokia labai plati, pernelik smulkmeniška skaidrė bet keletą dalykų vis tiek apie ją norėčiau pasakyti. Ilgas sąrašas, kaip matote, silicio slėnis pačiame viršuje, tikrai jis pirmauja prieš visus inovacijų, technologijų centrus pasaulyje. Už jo visai netoli e, New Yorkas, o paskui Londonas. Taigi, kai kalbam apie inovacijas, apie startuolių, e, besiplėniančių įmonių finansavimą, Londonas e, vaidina labai svarbią vaidmenį. Svarbu vaidmenį. Ir visai aktualu yra pamatyti, kad prieiga prie e, rinkos Londone, Junktinėje karalystėje yra vienas iš veiksnių, kuris yra lemiantis. Kalbant apie kitus Europos miestus, kuriems neblogai sekasi, tai sritis, kur jiems labiausiai sekasi, yra, taip sakant, talentų pritraukimo sritis. Apskritai labai daug juda e, talentingi žmonės e, Europoje e, į e, įvairias įmonės kitose šalyse, o Junktinėje karalystėje išstojus, aišku, visą tai šiek tiek keisėsi. E, kita būtų pastaba dėl e, įvairių galimų breksito formų. E, mes matome, kad Londonas e, išlieka stipriausiai auganti, augantis centras. Panašiai kaip ir Stokholmas. Čia gal televizijos nepanaudotas, bet ir jis priklauso tai sryčiai ir e, mes matome, kad vis tik tai e, tos šalis, kurios nepriklauso Europos Sąjungai, šia prasme sparčiausiai auga. E, Paryžius šiek tiek irgi auga, nors čia ir nulis pavaizduotas, bet ir Paryžius, ir Berlinas šiek tiek juda į priekį, tad kalbant apie ateitį, vis tik Londonas išliks stiprių veikėjų. Dar vienas elementas, kurį norėčiau paminėti, tai išlaidos e, IRT mokslo tyrimams ir technologijų plėtrai. Čia e, dirbtinis intelektas, robotika ir kitos sritys, e, superkompiuterių sritis irgi yra tos sritis, kur Londonas pirmauja. Junktinėje karalystėje yra patys pažangiausi moksliniai tyrimai dirbtinio intelekto srityje, ar tai būtų uh, įranga ar uh, programinė įranga šitoje srityje. Uh, neseniai uh, Economist žurnale skaičiau straipsnį, kad kai kurios iš uh, Junktinės karalystės įmonių dirbančių šitoje srityje jau dabar apie 100 milijonų apyvartos turi. Tai e, šia prasme ES šiek tiek atsilieka, tad jeigu nebe, e, e, nebeturėsime prieigos prie Junktinės karalystės dar labiau, yra tikimybė, kad atsiliksime. Toliau Google, Amazon, Apple, Facebook, tos didžiosios uh, pasaulinės kompanijos labai smarkiai investuoja į e, strateginės skaitmeninės rytis e, ir ypatingai dirbtinio intelekto srity. Ir žinoma, daugiausia darbo dabar ES nuveikiama būtent Junktinėje karalystėje. E, ten įsikūrė tų įmonių centrai ir, žinoma, E, būtent ten ir atliekama daugiausia darbo. E, tos didžiosios e, penkios internetinės platformos iš esmės strateginiams tyrimams išleidžia maždaug tiek pat, kiek Horizontas 2020 programa išleidžia per metus. Daugiau kaip 80 su viršum milijardų yra skiriama mokslo tyrimams, e, dirbtinio intelekto, robotikos, e, superkompiuterių srityje ir tie skaičiai auga. Taigi e, buvimas arti to, ką tos internetinės kompanijos veikia, yra labai svarbus veiksnys. Taigi pirmaujančios strateginės įmonės su savo išlaidomis visų pirma yra susijėtos su jungtinė karalystė. Ir tai e, daro jungtinė karalystė labai svarbių veikėjų. Kalbant dabar apie ekonominę, e, e, elektroninę prekybą, tai jungtinė karalystė pirmauja ES procentų prasme ir tarp kitko pralenkia ir JAV. Ir jeigu e, JAV ir Azijos interneto įmonės e, pasirenka atvykti ir dirbti Europoje, jos tai paprastai daro per Junktinę karalystę. Taigi, e, pavyzdžiui, mes žinome, kad e, Amazon į Europą ateina per Junktinę karalystę ir testuoja ir bando savo veiklą būtent tenai. Na ir dabar e, apjungiant e, visas tas mintis, e, keletas minčių apie ES skaitinę rinką. ES rizikuoja prarasti gana svarbę startuolių ekosistemos dalį. Ar tai būtų rinkos prasme, ar finansavimo prasme Taip pat e, poveikį gali patirti e, kai kurios inovacijos e, dėl e, ES reguliavimo dalykų, ar tai būtų bendrasis e, asmens duomenų apsaugos reglamentas ar kiti dalykai. Ir jeigu Junktinė karalystė galės e, truputį e, lengviau arba lankščiau reguliuoti, tai gali sustiprinti e, Junktinės karalystės pozicijas ir e, sustiprinti savo pozicijas kaip e, technologijų centras. Mes žinome, kad teks Junktinė karalystėje susidurtis konkurencija iš 27 valstybių narių pusės. Na ir kalbant apie tai, ką galima būtų nuveikti e, šiame kontekste, mums reikia kažkaip sustiprinti savo pajėgumus e, arba užsitikrinant prieigą prie Junktinės karalystės rinkų ir taip toliau, arba sukuriant savo centrus. E, na ir, žinoma, reikia stiprių mokslo tyrimų ir technologijų plėtros partnerysčių skaitmeninėje zonoje ir ypatingai jos yra svarbios, kai kalbame apie santykius su Junktinė karalystė. Puiku. Vėlgi, daug minčių išsakėte, kurias grėsime atsižvelgti. Daug geros informacijos, apie kurią turbūt prieš tai nebūtumėm nei pagalvoję. Inovacijos e, turės didelės įtakos in, e, tiksliau Brexit turės didelės įtakos inovacijoms Junktinėje karalystėje. Na ir dabar sveikinu trečiąjį pranešėją, Domagoj e, Jurievič. Penkerius metus e, jis e, dirba e, nepriklausomų konsultantų. <laughs> Suteikiu žodį Jums. Ačiū pirmininkė, ačiū visiems už man skirtą laiką. Aš savo pasisakymę kalbėsiu apie Brexit įtaką ES 27 valstybėms narėms informacijos ir komunikacijų technologijos politikų kos kūrimo ir reglamentavimo srityje. Visų mirva aš dėkoju Europos parlamentui už tai, kad jis man suteikė galimybę e, pateikti savo e, pranešimą, prezentaciją ankstesnėme darbe. Aš dalyvavau kuriant e, reglamentus ir politiką ES lygmenių. Aš buvau BEREK reglamentavimo institucijos narys ir be to aš dirbau nacionalinėje reglamentavimo tarnyboje. Ir kai aš sutikau atvykti į jūsų komitetą ir pateikti šią medžiagą, pirmiausia, bandžiau pagalvoti, kurios institucijos, kurios tarnybos yra svarbiausios, kuriant politiką ir reguliavimą. Mano nuomonė, BEREK E, yra labai svarbi institucija e, reglamentavimo suderinimui visoje Europos Sąjungoje, negalvojant apie įprastą įstatymų prieimimo procedūrą, turime galvoti apie Europos Sąjungos tarybą, e, komunikacijų komitetą, kokom, kuris konsultuoja Europos komisiją, taip pat atlieka labai svarų vaidmenį. Europos komisija turi vykdomosios valdžios įgaliojimus ir ji gali pasirūpinti reglamentų įgyvendinimu. Visos trys institucijos skiria labai daug reikšmės visų valstybių narių dalyvavimui. Ir labai svarbu sužinoti šiandienos e, diskusijoje, kiek aktyvi yra Junktinė karalystė ir kokią įtaką ji padarys pasitraukdama iš ES. Junktinės karalystės kaip valstybės narės dalyvavimą būtų galima apibūdinti aptariant tris veiklos rytis. Pirmiausia, turime kalbėti apie tiesioginį bendradarbiavimą su Europos reglamentavimo institucijomis, keičiantis geriausią praktiką, geriausią e, reguliavimo praktiką. Kai kurios institucijos tą daro kasdien, kasdienėje veikloje, kitos tai daro strategiškai Ir šioje skaidrėje labai aiškiai pastebėta, kad ES valstybės narės, e, kaip Junktinė karalystė labai aktyviai dalyvauja, kaip Junktinė karalystė, kaip valstybė narė reiškėsi. Aš iš savo patirties, e, sukauptos dirbant Berek, galiu pasakyti, kad e, Junktinė karalystė aktyviai dalyvavo su nacionalinėmis reguliavimo tarnybomis. Ir dar pasirengiant valstybėms stoti į ES, tos tarnybos uh, e, surė, sutvarkė savo darbo įpročius. Nu, kalbant apie nuolatinį kasdienį darbą, turime prisiminti, kad e, ekspertų lygmenių yra sukurtos darbo grupės ir Junktinė karalystė, kaip ir kitos valstybės narės, bet šiandien mes pabrėžėme Junktinė karalystė, uh, e, visuomet buvo labai aktyvi ir atnešė daug papildomos vertės dokumentų kokybei. Kalbant apie ES tarybą arba įprastą teisėkuros procedūrą, vėlgi valstybių narių, tarp jų Junktinės karalystės atstovai dalyvauja ir labai svarbu, kad būtų sukauptos geros žinios ir geri specialistai, vertinant pasiūlymus teisės aktams. ypač e, kai rengiamasi tuos teisės aktus išviešinti. Europos e, e, taryba kaip viena iš statymų prieimėjų turi sukaupti tos kompetencijos, kad galėtų prisidėti prie priimamų sprendimų. Europos Sąjunga pastaruoju metu Junktinės karalystės indėlį labai vertino. Komunikavimo komitete, kokom, Taip pat užfiksuotas aktyvus bendradarbiavimas tarp skirtingų valstybių narių atstovų, svarstami skirtingi Europos komisijos teikti pasiūlymai ir kas, kokybiškas kasdienis darbas gali vykti tik turint pakankamai kompetitingų ekspertų. Dar trys skaidrės, apie kurią, kurios susisies su tuo, ką sakė Scott Markus ką tik. Europos ekonominės erdvės scenarius, dvišalio susitarimo scenarius ir dar vienas. Kas gali įvykti, kas bus prarasta e, jungtiniai karalystiai kiekvieno scenarius atveju. Žalės paukščiukas reiškia, kad padėtis nepasikeis, o raudonas kryželis reiškia, kad nebeliks tokio darbo sričių. Berek beveik viskas išliks taip, kaip buvo. Jeigu Europos ekonominės erdvės scenarius bus pasirinktas ir šiandien mes e, stebėt, kaip stebėtojus turime Lichtensteiną ir Islandiją. Paprastai tos valstybės dalyvauja darbe. Kai kurie kolegos net yra darbo grupių vadovai, nepaisant to, kad jie, jų valstybės nėra ES valstybės narės, sprendimų praėmimo procese tik tai Junktinė karalystė negalėtų dalyvauti. Tarybos procedūra ženkliai pasikeistų. Junktinė karalystė nebebus valstybė narė. Todėl e, jos kompetencija nebegalės būti pasitelkta. Komunikacijų komitete vėlgi išliks daug bendradarbiavimo uh, būdų, tačiau sprendimo prieimimo procese Junktinė karalystė nebegalės dalyvauti. Toliau, dvišalio susitarimo scenarius. Berek tas pats išlieka, kaip ir Europos ekonominės erdvės scenarius atveju. E, būtų Berek stebėtoja Junktinė karalystė, o taryboje ir komunikacijų komitete praktiškai nebeliktų jokio Junktinės karalystės svorio praktiškai viską jie prarastų. Lygiai taip pat būtų laisvos prekybos sutarties atveju. Tik e, šiuo, kar, e, šiuo atveju net ir berek jungtinė karalystė nebegalėtų nei kiek reikštis. Ir turėtume ieškoti naujų jungtinės karalystės dalyvavimo būdų. Apibendrindamas galiu pasakyti, kad paskutinėje skaidrėje apibendrinu, kokia bus Brexit įtaka. Žinoma, kokiu mastu E, bus įtakojama priklausys nuo pasirinktos asociacijos sutarties tipo. E, dar yra įmanoma, kad Junktinė karalystė išlaikys bendradarbiavimą su kitų valstybių Europos e, nacionalinėmis reglamentavimo tarnybomis. Nacionaliniai reguliuotojai greičiausiai norės palaikyti ryšių su viso pasaulio valstybėmis, jau dabar taip yra. Todėl šiuo požiūriu santykis Junktinė karalystė nepasikeis. Nuo kalbant apie oficialų darbą ir aš čia kalbu apie berek darbo kokybę, padidėtų ne, žala, negatyvi įtaka e, silpnėjant asociacijos sutarčiai. Kalbu asociacijų, apie asociacijos sutartį tarp Junktinės karalystės ir ES. Dėl e, įtakos teisėkuros procedūros kokybei Kaip jau sakiau, čia Junktinė karalystė prarastų bet kokius įgaliojimus, nes ji nebebūtų valstybė narė. Kalbant apie kokom darbo kokybės įtakojimą. Junktinė karalystė gali turėti stebėtojos statusą, bet visais mano išvardintais scenarijais e, jie savo kompetencijos nebegalėtų mums pasiūlyti. Rimčiausias poveikis būtų jaučiamas e, harmonizavimo procese, derinimo procese, aš kalbu apie elektroninės komunikacijos politiką ir reglamentavimą ir e, turėsime kalbėti apie tarptinklinį ryšį ir tinklo neutralumo reglamentą ir jo įgyvendinimą skaitmeninėje bendroje rinkoje e, turės Junktinė karalystė suderinti visas savo procedūras, kad sukurtų uh, kuo geresnės sąlygas galutiniams vartotojams. Dabar sakoma, kad kai kurie mm, veiklos aspektai pasikeis, mano nuomonė, galėtumėm palyginti tai, kas planuojama sukurti su dabartiniai santykiai su Vakarų Balkanų valstybėmis. Vakarų Balkanai stengiasi išplėsti bendradarbiavimą su ES E, bet dar išlieka daug skirtumų tarp teisinės bazės, nors bendrumų yra daug, bet kokiu atveju Junktinės karalystės pozicija po išstojimo būtų labai panaši ir problema kiltų tik pasaulio prekybos organizacijos taisyklių taikymo. Viskas bus dabar operatorių rankose ir reglamentai negalės būti privalomi Junktiniai karalystiai. Tai pakeis ne tik galutinių vartotojų, bet ir įmonių gyvenimo ir darbo sąlygas. Kalbu ir apie Junktinę karalystę, ir apie Europos valstybės. Apibendramas galiu išsakyti savo asmeninę nuomonę. Junktinės karalystės atstovų ekspertų kompetencija visuomet buvo aukšta ir mes ją prarasime Europos Sąjungoje. Ja galės kompensuoti kitos valstybės narės ir skirtingų organizacijų atstovai – E, tiek aš galiu pasakyti savo žanginėje kalboje. Ačiū. Labai ačiū. Gerimas Jurievičių. Labai puikiai laikėtės jums skirtą kalbimo laiko. Ir toliau paskutinis kalbėtojas, Žerar Pogorel. Jis pagalbės apie Brexito poveikį S27 inovacijos srityje ir penktosios kartos tinklo e, dėgymo srityje. Jisai yra mokslininkas, yra pernai pateik, parašęs labai svarbų e, dokumentą, veikalą Spektras 5.0. Dabar žodis jums, profesoriau. Kaip žinia, 5G yra technologijų, paslaugų mišinys tam tikras ir tikimasi, kad jis labai paveiks pramonę visame pasaulyje ir ypač e, Europoje. Tai yra vienas iš pagrindinių ekonomikos pramonės politikos elementų Europos Sąjungoje. E, Brexito koks poveikis. Jis bus stiprus, ryškus ir galiu pasakyti, technologijas tai paveiks visame pasaulyje, bet e, reikia kalbėti apie Junktinę karalystę ir ES 27. Galėčiau galvodamas apie poveikį pasakyti, pavyzdžiui, nebus poveikio, galbūt teigiamas, galbūt neigiamas poveikis ir nežinau, reikia toliau pasigilinti tokios kelios kategorijos, kalbant apie poveikį. 5G ryšys, kaip sakiau, yra mišinys, yra standartai, veikiai įmonės, geografinė preptis, kur yra, pavyzdžiui, veikiai kur yra pagrindiniai žinių centrai, gamybos centrai, ką reiškia tai visai Europos ekonomikai. Standartai. Galime sakyti, kad niekas nepasikeis šio požiūriu, galbūt tik tai įtaka kai kurių veikėjų pasikeis, bet 200 šalių ir pramonė prisideda prie 5G plėtotės, tai yra technologija, e, kuri apibrėžiama skirtingais lygmenimis, tarptautiniu, ES, nacionaliniu, regioniniu, netgi netiesiogiai ES, e, bet e, tam tikrose grupėse ekspertų ES ir jau yra gana išplėtoti standartai 5G ryšiui. E, taigi galima sakyti, kad tiesioginio poveikio jungtinės kaisės pasitraukimas neturės. Jeigu pasižiūrėtume į e, mokslinius tyrimus ir taikomąją veiklą, tai paveikslas nėra vienalytis. E, jeigu pasižiūrėtume į tuos, kas dalyvauja programoje Horizontas 2020 ir e, kurie gyventina 5G plėtros programą. Aš pasigilinau į tai, kas iš Junės karalystės dalyvauja. Tai yra universitetai, puikus patyrę kolegos, labai e, žymių universitetų, Sari, Bristolio universiteto koledžas Taip pat iš Londono, taip pat e, British Telecom, BBC, e, Vodafonas, O2, mobiliųjų telekomunikacijų operatoriai ir taip pat yra mokslinio tyrimų centrai veikiantis Junktinėje karalystėje. Tai labai yra įdomu. E, pirmiausiai dėl kalbos priežasčių savo centrus yra įkūrę Jungtinėje karalystėje ir tarp jų, pavyzdžiui, yra įmonės iš Japonijos, NEC, Korejos, Samsung, e, Inti Digital, tai yra JAV įmonė ir kyla klausimai. Tam tikrai, aišku, British Telecom ar BBC nepersikels į ES, taip pat ir universitetai, bet Vodafonas, pavyzdžiui, tai yra didžiausias operatorius Europoje ir jisai yra įsigijęs Limity Global įmonę ir jisai galvoja apie Mm, veiklą kontinente, o du Junktinėje karalystėje yra didžiausias operatorius, bet jis priklauso telefonikai. Ir neaišku, kokia bus telefonikos strategija, ar daugiau išteklių bus skiriama Junktinėje karalystėje ar kontinente. O dėl mokslinio tyrimų centrų, kurie yra Junktinė karalystėje, įdomu pasižiūrėti, kas atsitiks, pavyzdžiui, ką japonai, korejiečiai ar amerikiečiai nuspręs, ar jie apsispręs likti Junktinėje karalystėje, ar uh, suteiks premiją 27 Europos Sąjungoje ir persikels į kontinentinę Europą. Aišku, e, tai yra atviri diskusijoms klausimai, tačiau kai džinas bus paleistas iš butelio ar kai bus daryta Pandoros skrinė, tai pamatysime daug įvairių judesių e, šioje srityje. Kaip kolegos sakė, vis tik tai gali atsirasti skirtingi e, režimai ar skirtingos sąlygos sukurtos e, jungtinės karalystės E, mokslinio tyrimo centrams, universitetams, pavyzdžiui, Europos ekonominės erdvės modelis, Izraelio tipo ryšiai ar kiti, bet viskas yra darybininkų rankose. Dabar dėl pramonės veikėjų. Kaip sakiau, 5G, penkiosios kartos ryšys turi labai didelį poveikį pramoniai. Daug kalbama apie judumą, apie esminius pokyčius, pavyzdžiui, automobilių pramonėje, energetikos pramonėje ir galbūt sveikatos apsaugos sistemose. Matote skaidrę ir veikėjų yra iš viso pasaulio čia paminėta veikėjai, ne tik ES įmonės automobilių pramonė, e, atsirandant e, standartams, keliauja už savo šalies sienų, keliasi į kitas šalis ir veikia pagal tos standartus. Atsiranda Europoje infrastruktūra, e, pavyzdžiui, autonomiški automobiliai, E, bet vis tik tai pramonė pasirink, pasirinks tai, kur bus gamybos centras, ar Europoje, ar nekaralystėje. Kitas klaus, toks žargoninis terminas vertikalių pramonės ryčių veikėjai ir 5G. Tai yra logistiniai dalykai, vertės grandinės, e, kurios yra kūriamos per sieną kito, įvairiose valstybėse narėse ir tas sritis nėra labai gerai ištirta. Gali būti e, tokios situacijos, kai gamybos sistemos nukentės. Mes dažnai e, minime Nissan Sunderlandė, Junktinėje karalystėje tam, kad būtų galima e, pagaminti automobilį Sunderlande, atsarginės dalys 27 kartus kerta e, sieną, kurios kol kas nėra tarp ES ir Junktinės karalystės. Taigi logistikos e, trikdžiai kai, kuriuose, kai kurių scenarių atveju gali išriškėti. Reikia tą įvertinti, reikia uh, akcentuoti vertės grandinių ir logistinių sistemų mm, testinumą. Ir tai yra darybininkų vėlgi rankose. E, Jungtys. Mes įsivaizduojame, kad e, naujosios kartos technologijos, kaip kad 5G, prisidės prie Europos lyderių atsiradimo skaitmenės pramonės srityje, pavyzdžiui. 5G sudarys palankės sąlygas atsirasti naujoms įmonėms ir naudotis tinklu kaip tam tikrai, tikrų elementų. Taigi kuo didesnė rinka, kuo didesnė žinių bazė, kuo daugiau duomenų galima surinkti, tuo geriau yra ir šiuo konkrečiu atveju. Galiu pasakyti, kad kuo daugiau kliūčių tarp 27S ir Junktinės karalystės, tuo blogiau bus abiems pusėms. E, kaip išvada galiu pasakyti štai ką. Jeigu mes pasižiūrėsime į didžiausias problemas ar aktualiausius klausimus, tai e, gali e, sumažėti ES galimybių tapti pasaulio lyderę 5G srityje, Junktinėje karalystėje. E, yra E, labai daug prieštarų. Vieni kalba apie kontrolę susigražinimą, bet mokslininkų bendruomenė nori kaip tik išlaikyti dabartinę situaciją. Mes girdime, kad kolegos iš jungtinės e, karalystės sako, jog elektroninių ryšių e, kodeksas bet kokiu atveju bus perkeltas į jungtinę karalystę, bus įgyvendintas ten. Uh, Taigi Europos parlamentas ir darybininkai turėtų labai gerai suprasti, koks yra galimas viso šio proceso poveikis. Dėkuoju. Well Dėkuoju. Vėlgi gerai laikėte skirto laiko, išklausėme įdomių pasisakymų apie tai, kaip Brexitas gali įtakoti IRT ir ES politiką šitoje srityje, ar kas nors turėtų kokių klausimų dabar. Jeigu ne, tai aš ir pats pabandysiu keletą dalykų paminėti, besiremdamas Airijos patirtim. Ši tema, aišku, įtakos mano šalį, Airiją. Ir todėl tie pasisakymai buvo man labai įdomus. Porą kartų buvo paminėta kalbant apie breksitą ir apie tai, kad e, tikriausiai tai sukels situaciją, kurioje praras abi pusės. Bet e, kuri pusė labiau praras, jeigu nebus koordinavimo ir sutarimo toliau tęsti, tęsti e, bendravimą taip, kaip ar kuo arčiau to, kaip yra dabar. Kitas dalykas e, - tarptinklinio e, sujungimo mokestis, kurį mes čia sumažinome taip pat ir Europos parlamentui prisidėjus. Kas čia labiausiai praloš, jeigu Junktinė karalystė nuspręs eiti e, savo keliu ir nesilaikys ES sprendimų dėl tarptinklinio ryšio? E, kainos. Turiu taip pat keltą klausimų dėl e, įvairių sustarimų su Norvegija, su Kanada ir taip toliau, taip toliau. Tai e, kur visą tai, taip sakant, yra e, horizontas 2020 kontekste. Ar jūs sakote, kad Junktinė karalystė automatiškai turėtų būti e, horizontas 2020 dalimi, ypač atsižvelgiant, kad Izraelis, kuris nėra ES narė, yra tos programos narė ir ar jūs e, sakytumėte, kad e, e, šis klausimas yra susijęs su tuo, ką ponas Barnėje vadina kaip razinų rankiojimu iš pirago. Tai politiškai žiūrint, tas razinų rankiojimas iš tikrųjų ES galbūt ir Junktiniai karalystiai būtų idealus sprendimas, bet kaip tai atitiktų ES norą išlaikyti vienybę e, ir, taip sakant, e, kažkam stiekinėti tokias pat privilegijas, e, kurios tenka sąjungos narėms. Dabar privatumo skydas, kuris pakeitė saugos uosto susitarimą su JAV. E, Ar jūs galvojate, kad e, tai bus kažkaip susijęs su Junktinės karalystės pasitraukimu? Ar čia nėra apie ką pamastyti? Dabar dar keletas minčių. Dabar e, pasakymas, kad e, Junktinė karalystė yra vartai, kažkokie vartai į Junktinės valstijas. Tai iškilo klausimas, ar negalima būtų juos kažkuo pakeisti. E, tuos, tuos vartus, kaip Junktinė karalystė ir išliks, e, taip sakant, vartais į JAV, ES vartais į JAV, kada Junktinė karalystė nebebus toje sąjungoje. Čia atsiranda tam tikras prieštaravimas. E, tai e, štai e, kokia klausimai, kol kas e, e, galbūt jie nėra tokie aktualūs, bet e, ateityje matyti ir Paryžius, ir Amsterdamas, ir Berlynas galbūt ir galėtų tą vartų funkciją atlikti. Dabar kalbant apie e, tai, kad Junktinė karalystė labai sparčiai ir toli yra pažengusi e, dirbtinio intelektas rytyje ir yra milžinė šia prasme. Tai ar tokia milžinė jinai išliks, kada Junktinė karalystė pasitrauks iš ES, e, kai galbūt kai kurios įmonės e, pasitrauks dėl breksito iš Junktinės karalystės. Tai tiek minčių norėjau paminėti, gal dar keletą suraščiau. Taip, jūs paminėjote, vienas iš prelegentų paminėjo, kad e, viską galima prarasti. Viską iš tikrųjų, iš tikrųjų ne viską. Mm, gal panas Jūrovič taip kalbėjo. E, na ir e, ponui Pogarel turiu štai kokią pastabą jūs paminėjote. Visas tas įmonės, kompanijas veikiančias Junktinėje karalystėje po Brexit, ar iš tikrųjų jos ir pasiliks? Junktinėje karalystėje paminėjote Vodafone, kitas įmonės. Taigi, po breksito, ar neįvyks pokyčių. Na, o tas anglų kalbos aspektas, tai ir Airija, ir Malta kalba angliškai galbūt e, kitos e, šalis e, ir netiek labai plačiai vartoja anglų kalbą, bet tikrai pakankamai ją išmano. Tai štai tokias mano mintys, gal kas nors galėtų man atsakyti. Šaunu, kad jūs visi čia susirinkę, drauge. Ir tada žodis dabar jums atsakymams. Dėkui, aš pirmasis gal pasisiūlysiu kalbėti. Kalbant apie tai, kad e, e praras abi pusės, ar kas daugiau praras, tai kaip e, be įsivaizduotum, e, vis tiek Junktinė karalystė praras daugiau negu ES 27 valstybės. E, Pagalvokime tik tai apie priekybą, kiek Junktinės karalystės e, prekybos eina ES ir kiek atvirkščiai, tai didžiulis netitikimas, Junktinė karalystė iš tikrųjų daugiau praranda. E, Junktinės karalystės BVP didelė dalis remiasi finansinėmis paslaugomis, bet jos klesti todėl, kad e, taip, dirbama su JAV, bet antra vertus e, Junktinės karalystės finansų įmonės e, pasinaudoja vadinamąją pasų sistemą ir veikia ES. Taigi jau dabar jau jaučiamas poveikis e, finansinių paslaugų pramoniai, daug kompanijų Junktinėje karalystėje kuria savo filialus, ar tai būtų Airijoje, ar Berlyne, Frankfurte, kitose E, valstybėse ir taip toliau. Taigi Junktinė karalystė iš tikrųjų daugiau praras. Dabar kalbant apie tarptinklinio sujungimo mokestį, tai vėlgi Junktinė karalystė pralošia daugiau. E, e, turime daug vartotojų iš Junktinės karalystės, kurie keliauja į Ispaniją, Italiją ir taip toliau ir jų daugiau negu atvirkščiai. Be to ir dėrybinės galios E, Junktinės karalystės prasme yra mažesnės lygnant su Europos Sąjunga. E, Junktinė karalystė, žinoma, padarys viską, kas įmanoma, kad e, išlaikytų tuos sustarimus dėl tarptinklinio ryšio, bet ir tai, ko gero, ir įvyks, bet manau, kad vis tik Junktinė karalystė praloš daugiau. Kalbant apie Norvegiją ir Kanadą, jūsų mintis teisinga. E, automatiškai horizontas 2020 niekas neturi būti įtraukiamas. Bet e, e, čia skirtingi atvejai, kaip Europos ekonomis erdvės šalys turi galimybę įsijungti, pasirinkti alternatyvą ir dalyvauti horizontas 2020. O jeigu jungtinė karalystė, taip sakant, E, visiškai išstos arba pasirems vien tik tai laisvosios priekybos sutartimi, tai e, e, jos galėtų e, remtis tada tik tai e, tam tikrų asociacijos susitarimų, e, kuris numatytų tam tikrą ir e, indėlį, finansinį indėlį, galbūt jos galėtų ir dalyvauti. E, Bet e, tie e, santykiai e, tokiais atvejais yra arba labiau konkurencingi, arba labiau bendradarbiavimu grįsti. Bet jeigu breksitas bus labai, taip sakant, griežtas ir sunkus, tai scenarius bus turbūt konkurencingumo link. Jeigu jungtinė karalystė E, sugalvotų konkuruoti su ES žemomis kainomis, o ne e, bendradarbiauti būtų pasiryžusi, tada, žinoma, automatinio dalyvavimo horizontas 2020 tikrai neturėtų būti. Dabar dėl privatumo skydo. Galvojame apie e, daugia nacionalinės korporacijas, kurios turi savo uh, būsnės jungtinėje karalystėje ir e, Europos Sąjungoje, tai tas tarp valstybinis e, e, bendradarbiavimas šiuo metu veikia visai sėkmingai, o jeigu tų ryšių nebebus, tai tada bus praradimai. Ir bet kurį scenarijų žiūrint, Ir kalbant apie reglamentavimą, pavyzdžiui, apie e, bendrai duomenų apsaugos reglamentą, e, bet kuriuo atveju Junktinė karalystė neteks daugiau. E, tad šia prasme reikės kažko panašaus į privatumo skydą. Nors pripažinti reikia, kad tas privatumo skydas tarp ES ir JAV yra pakankamai silpnas, reikės kažko stipresnio ir viskas turės remtis e, geravalė iš abiejų pusių. Tai tiek. Dabar kaip tuos vartus į JAV pakeisti, kuo pakeisti, na, aš manau, kad daug valstybių narių norėtų prisimti tą vaidmenį, bet Airija, kaip jūs ir minėjote, puikiausiai gali tai padaryti. Ir Malta, kur anglų kalba yra oficialioji kalba, taip pat e, mielai tai padarytų. Bet e, angliškai daug kalbančių žmonių ir Vokietijoje, Italijoje ir Prancūzijoje, e, tiesą sakant, puikiau jie kalba angliškai, negu kad aš pats. Ačiū. Pradėsiu nuo tos minties, kad viskas gali būti prarasta. Jau sakiau, e, Mano primetavisos tikslas buvo pasverti poveikį ES 27 valstybėms ir jungtiniai karalystiai, abiem pusėm. Ir čia mes kalbame apie suteikiamą kompetenciją. Bet e, kai kalbam apie reguliavimo patirtį, turim suprasti, kad yra dalykų, kurie prasidėjo Junktinėje karalystėje anksčiau negu kitose valstybėse. Bet istoriškai supraskime, kad šis reiškinys e, egzistuoja abiems pusėms. Jeigu nutrūks ryšiai tarp Junktinės karalystės ir Europos Sąjungos, e, E, bus prarasta daug žinių, daug kompetencijos. Jeigu bendradarbiavimo nebebus kasdienėme gyvenime, bus prarasta daug kas. Aš kaip sakiau, viskas gali būti prarasta. Aš nesakau, kad Junktinė karalystė ir Europa e, nesims jokių priemonių, kad taip nesitiktų. Dar vienas dalykas. Mano asmenis pastebėjimas. Greičiausiai labiausiai pralaimėtų galutinis vartotojas ir Junktinėje karalystėje ir ES 27 valstybėse narėse. Prieš atsirandant e, tarptinklinio ryšio reglamentui, 2007 metais viskas prasidėjo. Viską e, kontroliavo rinkos dėsniai. Ir dabar gali būti, kad vėl susidarys tokios aplinkybės, kaip kad yra telekome, kur masto ekonomika viską nulėmė. Reikės skirtingų susitarimų su Junktinė karalystė ir kitomis didelėmis valstybėmis, e, kur didelis e, duomenų judėjimo e, mastas vyksta. Taigi valstybės X galutinis vartotojas ir Junktinės karalystės vartotojas, keliaudami vieni pas kitus dėl tarptinklinio ryšio mokesčių daugą praras. Mano valstybė yra lankosi daug ir turistų iš Anglijos. Jeigu e, tarptinklinio tarp ryšio padėtis pasikeis, turistai atvažiuojantis į Kroatiją nebegalės naudoti savo telefonais taip kaip namie. Aš kalbu apie Junktinės karalystės piliečius. Lygiai taip pat bus, jeigu aš nuvažiuosiu į Londoną. Galų gale labiausiai nukentėtų galutiniai vartotojai. Tačiau vėlgi viskas priklausys nuo žaidimų skaičiais tarp šių atskirų valstybių, kai e, judėjimas didelis yra tarp dviejų valstybių, greičiausiai bus ieškoma skirtingų tarifų ir kai manoma bus tengiamasi sumažinti kainas. Ačiū pirmininkė. Aš noriu tik pridurti, kad Šveicarijos padėtis yra panaši, kaip kad bus su Junktinė karalystė greičiausiai. Šveicarija dalyvauja E, betinklio ryžio statistikoje, kur yra skelbiama Berekė, bet nedalyvauja tarptinklinio ryšio sistemoje. Ir Šveicarijos vartotojų yra mažiau negu Junktinės karalystės. Aš manau, kad Junktinė karalystė turėtų vengti tokių, uh, tokios padėties. Few, uh, on the, uh, on... Porą pastebėjimų dėl vadinamųjų vartų. Aišku, Jeigu sustarimas dėl Brexit bus vadinamasis griežtasis, tai bus sunku. Manau, kad bus tengiamas iš visų jėgų ne užkirsti kelių Junktinės karalystėje patekimui į skaitmeninę bendrąją rinką, nes kitaip susidarytų tiesiog kvaila padėtis. Man atrodo, kad būtų žymiai protingiau pasirinkti vadino iš melnų nusileidimą ir tada e, turėtų būti ieškoma galimybių įsileisti įtakingas startuolės. Jungtinė e, Europos Sąjunga turi talentų. Jungtinėje karalystėje tokių talentų gali pritrūkti. Ypač kai kalbam apie penktos kartos e, internetinį ryšį. Laikas yra labai svarbus šiai gyvenimo sričiai. Ne, svarbu neprarasti pagreičio. Labai daug ką reikės padaryti. Bus rasta būdų bendradarbiauti. Aš kitokių um, dalykų neįsivaizduoju. ES greičiausiai pavyks rasti geresnį sprendimą, bet reikia nešvaistyti laiko. Dėl EASA tą patį galiu pasakyti moksliniai tyrimai ir naujovių kūrimas bus lengviausias dalykas. Jūs pateikė daug pavyzdžių. Aš manau, kad bus tvirti ryšiai užmėgsti, kurie bus palankus Europos interesams ir jungtinės karalystės interesams. Ir aš manyčiau, kad partnerystė šiuo požiūriu bus išlaikyta. Labai pozityvus įvertinimas. Na ir Geraldui galutinis apibendrinimas. Labai trumpai. Pažvelkime į 5G technologiją ir apskritai į šią verslo sritį. Tai suprasime, kad mastas čia yra pagrindinis veiksnys. Kolegos teisingai pastebėjo, net jeigu 12 procentų ES gyventojų prarasime, greičiausiai ir 12 procentų Europos rinkos dinks. Ir tai pakenks 27 valstybių narių Europos Sąjungoje ir dar labiau pačiai jungtiniai karalystiai. Taigi mastas yra labai svarbus. Kaip jau sakiau, geografija egzistuoja ir aš esu linkęs manyti, kad geografinis veiksnys dažniausiai pasitarnaus daugelį įmonių perkelimui iš Junktinės karalystės į ES 27 valstybės narės. Aš neįsivaizduoju, kad Junktinė karalystė galėtų tapti 5G lyderę. Pagalvokime apie tas valstybės ES, kur atlyginimai nedideli. Nemanau, kad Junktinė karalystė galėtų e, konkuruoti su e, Samsungu ar Apple Greičiausiai iš Junktinės karalystės daug resursų persikels į žemyną. Kiek smarkiai tai vyks? Kitas klausimas. Dėrybose, kurios dabar vyksta, turės būti sprendžiama, ar norime leisti, kaip sakėme, išrinkti vadinamasias razinas mokslinių tyrimų bendruomenė. Mes, mokslininkai, norėtumėm ir toliau bendradarbiauti su kolegomis iš Junktinės karalystės, bet galbūt tokiu būdu mes tik e, suteiktumėm dovaną Junktinės karalystės vyriausybė ir ES greičiausiai to nenori. Aš sakyčiau, kad tai tarnauja, tai yra gerai informuotų dėrybininkų rankose. Bus labai nelengva sudaryti sandorius. Galime paimti gerų dilemų iškylančių Europos Sąjungai pavyzdžių. Pavyzdžiui, Galilėjo. Aš žinau, kad jūsų komitetas studijuos Galilėjo atvejį artimiausių metų. Ir ta sistema bus siejama su labai griežtais sprendimais Junktinė karalystė 12 milijardų eurų įneša. Junktinės karalystės mokslinio tyrimų centrai 14 milijonų eurų pasiima. Bus tokių, kurie sako, kad tai yra 27 ES valstybių bonanza. Bet e, kita vertus, kuo didesnė palidovinė sistema, tuo įveiksmingesnė. Jeigu mes prarasim Junktinę karalystę Galilėjo sistemoje, dėl politinių galbūt priežasčių ar kitų priežasčių, kitų sumetimų, E, vis tik turėsime pagalvoti apie labai sudėtingas dilemas ir susitarimus. Labai ačiū. Labai ačiū ekspertams. Labai naudinga buvo jūsų pateikta informacija mūsų diskusijoms. Mes matysime, kokiame, kokią kryptimį reikia eiti, kokios diskusijos turi būti vykdomos bus apibriešti sprendimai, aš esu tikras, kad kolegos parlamente juos atsižvelgs. Ypač kai eisime į priekį. Taigi, ponė Markus, e, ponė Jurovič, ponė e, Pogorel, ačiū, kad atėjot. Labai daug pastangų į savo prezentacijas įdėjot. Išnagrinėjot labai sudėtingą temą, labai jautrią temą. Ir e, jūs ją pristatėte labai racionaliai ir praktiškai, taip kad visi suprastų. Tai yra tikras komunikavimas. Labai ačiū. Ir dabar pereisim prie mūsų darbo tvarkės paskutinio klausimo. Kiti klausimai. Įsivaizduoju, kad tokių nėra. Kitas posėdis Liepos 9 dieną nuo 15 val. iki 18.30. Taip pat Liepos 10 dieną nuo 9.30 iki 14.30. E, iki 18.30, atsiprašau. Posėdį baigiu. Labai ačiū.